yra pranešėjas e, ir Ekon yra čia pagrindinis atsakingas komitetas. Ir mes turime priimti e, šitą pranešimą iki Birželio e, vadovo tarybos sustikimo. Dabar 27 vasario mėnesį pateikėme pakeitimai, galutinė data vėliau, toliau kovo 7 dieną Employment e, komitetas vėliau plenarinėme posėdėje bus vertinimo pakeitimai ir gegužės mėnesį plenarinėje sesijoje mes prisime galutinius priimtus. Pirmas klausimas, kurį turime aptarti, tai yra, tai yra mobiliųjų transporto e, darbuotojų darbo laiko organizavimas. Ir dabar aš pranešėjai norėčiau steigti žodį. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy kis gondba vagyok, mert eh, a kollégák... Iš tikrųjų, yra didelė problema, nes kolegos gavo įvairiomis kalbomis versijas pakankamai vėlai, todėl dabar nesažininga dabar spręsti dėl pakeitimų. Čia iš tikrųjų yra apie šimtą pakeitimų, yra labai daug trumpas pranešimas, bet pakeitimų labai daug. Taigi, jeigu kolegos yra pasirengę diskutuoti šiuo klausimu, aš išreikščiau savo e, nuomonę, mano dabartinę nuomonę. Aš nemanau, kad yra daug prasmės gilintis čia į detalės, todėl aš neanalizuosiu pakeitimų vieną po kito ir nesakysiu, kam aš pritariu, kam ne. Aš tiesiog pasakysiu, kad pakeitimai gali būti skirsti į tris grupės. Tai yra viena grupė, kur mes galime siekti kompromiso. Tai yra keli pakeitimai. kuriuose kalbame apie tai, kad pranešimas turi būti atmestas. Yra dar ir kita pakeitimo grupė, apie savarankiškai dirbančius e, vairuotojus. Juose kalbame apie tai, kad e, šios e, darbuotojus reikia ištraukti, tai yra išbraukti iš teisėkuros pasiūlymo. Ir dar yra keli pasiūlymai, kurie susiję su tuo, kad galima pasiekti kompromiso dėl jų. Jeigu tos valstybės, kurios siekia kompromiso šiais klausimais, norėtų įtraukti e, privačius vairuotojus, e, įtraukti direktyvos taikymos sritį, jos tai gali tai padaryti, tačiau jos neturėtų versti priimti tokio sprendimo e, Europos lygių, nes nėra tokių pavyzdžių, kad Europos lygių savarankiškai dirbančių žmonių darbo laikas būtų reglamentuojamas. Aš manau, kad tai būtų blogas pavyzdys, jeigu mes čia priimtume šį reglamentą. Teisės aktą reglamentuojantį savarankiškai dirbačių vairuotojų darbo laiką. Dar yra tie pakeitimai, kurie galbūt netyčia arba per klaidą pateikti. Juose kalbame apie tai, kad mes turėtume atkreipti, atkreipti dėmesį e, arba nuorodą nukreipti 3085 direktyvą. Taip, 35 pakeitime čia kalbame. Neįmanoma daryti tokios nuorodos. Nes e, tokia, ši direktyva 3085 daugiau nebegalioja. Dabar yra 5061 direktyva, kuri galioja šioje srityje. Ir aš norėčiau paprašyti kolegų atsiimti šios pakeitimus. Dar yra kiti pakeitimai, kur mes e, turėtume siekti kompromiso ir galima ten rasti kompromisą. Didžiaja, dal, e, didžiaja dalimi atveju aš ir bandysiu siekti tokį kompromisą. Dar yra keli pasiūlymai, kurie susiję daugiau su techniniu pasiūlymų pobūdžiu. Ten kalbama apie įvairias redakcijas, apie žodžių pakeitimus. Ir čia negalima kreipti per daug dėmesio į tokius pakeitimus. Šiaip ar taip aš bandysiu e, rasti kompromisą, kur tik tai įmanoma. Yra dar viena atskira e, pakeitimo grupė. E, nuo 104 pakeitimo jinai prasideda. Ten kalbama apie naują taisyklių rinkinį dėl e, bausmų ir dėl stebėsenos. Tai yra tos nuostatos, kurios yra panašios į kitų direktyvų nuostatas. Čia aš turiu omenyje apie e, pakeitimą susijusiu direktyvą 5061 ir su direktyva 1071. E, tai yra tos e, direktyvos, e, kur, kurias norėjo kolegos kai kurie įtraukti, griežtesnės taisyklės. Aš e, nežinau komisijos nuomonės apie šios pakeitimus, aš galiu tik tai nujausti, kad nors šie pasiūlymai galėtų būti įtraukti į teisėkros pasiūlymo struktūrą ir gali būti pritarta jiems tam tikromis aplinkybėmis. Tačiau aš manau, kad jos būtų neproporcingos e, direktyvos pasiūlyme, nes jos jau e, apima per daug. Jeigu mes ištirtume e, pasiūlymo esmę ir pažvelgtume į bausmes arba stebėsenos procedūras, kurias siūlo kolegos, tada man susidaro įspūdis, kad e, tie prieštaravimai nėra e, susiję su profesionalumu. Tiesiog siekiama per daug reglamentuoti šią sritį. Ir tai būtų sukuriama papildoma našta. E, aš pasakyčiau, jeigu kolegos sutiktų, kad šie pakeitimai yra proporcingi ir turėtų sudaryti šio teisės akto detalė ir jeigu komisija sutiktų, kad e, šie pakeitimai yra susijęs su direktyvos logika, tada akivaizdu, kad mes turėsime atsižvelgti į šios e, pakeitimus galutinio balsavimo metu. Taip pat e, aš norėčiau paskutinę pastabą dėl tvarkos, dėl darbo tvarkos. Kadangi e, antras balsavimas bus e, e, plenarėme posėdžioje antroje gegužės pusėje, aš norėčiau priderinti kitus galutinius terminus prie šios datos. Nes kitų atveju mums liks tik tai viena savaitė, per kurią mes turėsime rasti kompromisą. Mes turėtume e, kovo ketvirtą dieną pasikalbėti apie šios pakeitimus, o galutinis e, balsavimas bus po dviejų mėnesių. Todėl aš siūlyčiau, kad mes pasikalbėtume apie kompromisinius e, pas, pakeitimus kovo 16 dieną ir tada komitete balsuotume balandžio 27 dieną. Tada mes turėsim pakankamai daug laiko vertimams prieš e, plenarinį posėdį gegužės mėnesį. Ačiū. Da, yra dar vienas kalbėtojas šiuo metu, matau, ponas Klarkas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš manau, kad e, mes visi puikiai žinome, kad asmenų, kurie veržiasi mobiliai kelių transporto veikla, darbo laikas turėtų būti pridengtas prie kitų teisės aktų, prie kitų direktyvų. Taigi, ką kągi vairuotojas veikia, per, kai, kai jis dirba savarankiškai, neabijotina, ne kad jisai dirba, pavyzdžiui, e, kitam, e, ruoždamas kitai dienai, dirba e, prie kompiuterio, jisai ieško naujų klientų ir tvarko savo verslą. Taip, kaip ir mes, pavyzdžiui, parlamentarai, mes einame namo po posėdžio ir mes dirbame namie. Mes dirbame ir namie. Taigi, kas, E, kas gali stebėti mūsų darbą, pavyzdžiui, namie ir kas gali stebėti tos vairuotojus, kurie sėdi namie, kurie dirba savo būtiną, atlieka savo būtiną veiklą, ruoždamėsi e, kelioniai kitai dienai, kad būtent išvengtų nedarbo, nes jie dirba savarankiškai ir jie užsidirba savo duoną, duonai kasdieniniai. Taigi, mes nenorime e, nei sukurti jiems papildomų trukdžių, kad jie, pavyzdžiui, stot, įsidarbintų kokią nors didelėse įmonėse e, ir taptų nebe savarankiški. Taigi mes turime išlaikyti tą status quo. Aš e, labai džiaugiuosi, kad pranešėja pritarė mano pastabom, todėl aš siūlau atmesti šitą direktyvą komitetui. E, Ir pirmiausia, norėčiau savarankiškai dirbančius vairuotojus išbraukti iš e, taikymo srities jų direktyvos. Ačiū, ponė Sarkis. Gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau NMBV ir padėkoti. Pone Bauer, norėčiau padėkoti. Atsiliepdamas jūsų pasiūlymą, norėčiau pasakyti, kad tikrai nelabai buvo daug laiko įsinagrinėti pakeitimams, kai dėl mano frakcijos tai galėtumėm 25 balandžio nubalsuoti, nes šitą direktyvą turi nustatyti taisyklės, suartinant nes čia turėtų būti nu, e, nusta, nustatytas, nustatyta kažkaip tai pozicija, suartintos pozicijos šešėlinių pranešėjų ir pagrindinio pranešėjo. Turėtumėm nesileisti į e, detalės šiandieną, kaip jūs ir pasakėte, jūs pasakėte visiškai logiškai. Man tai šiek tiek primena šaltą į karą, kai rusai ir amerikiečiai susirinkdavo kartu Tai rusai sakydavo, argumentas numeris vienas, num, atsakymas numeris du, viskas buvo aptarta iš anksto, tikrai visai nebuvo, nereikėdavo kažką tai diskutuoti posėdžio metu, kažką aptarinėti. Aš manyčiau, kad čia reikėtų naujų, naujų vėjų įnešti, e, praeitą kartą jau matėme, nepriklausomi darbuotojai turi patekti į direktyvo taikymo sritį visuomet buvo šnekama, kad kontroliuoti yra sunku, kad kontrolę atlikti yra sunku. Per daug darbo reikšdavo, kad mes netitinkame direktyvoje keliamų tikslų. Kai kurie parlamentarai, aš taip pat norėjau kai ką patikslinti ir pasakyti, kad čia kalbame tik tais apie vairavimo laiką ir apie fizinio darbo laiką, pakrovimo, iškrovimo. Žodžiu, tai yra darbas, kada, kurį dirbant yra pavarkstama. Ir tas nuovargis gali turėti įtakos tiek to vairuotojo darbui, tiek kitų vairuotojų darbui. Buvo anksčiau pasakyta, kad nepriklausomi, pateks, nepriklausomi darbuotojai pateks į šios direktyvos taikymos rytį, e, tačiau tai turėtų sukelti daugiau biurokratinės naštos. Aš sakyčiau, kad reikėtų viską, kaip galima labiau supaprastinti, sakykime, įvesti kažkokį tai e, valandų skaičių, kuris būtų e, leidžiamas per savaitę. Visa kita vairavimo, sakykime, laikas turėtų būti kontroliuojamas tachografu. O šiaip e, vairavimo e, sunkumas ar lengvumas arba sunku, arba lengva vairuoti ir priklausom ir, ir e, nuolatos dirbantiems ir nepriklausomiems vairuotojams. Tai dabar kaip veiksime ir kovosime su ta rizika, kuri kyla keliuose ir prieš prastas darbo sąlygas. Nes šiaip lyg ir iškraipama konkurencija, o nors reikėtų, kad taisyklės būtų tokios pačios taikomos visiems valstybėse narėse visoms įmonėms ir, ir visiems nepriklausomiems darbuotojams. Reikėtų kiekvienai valstybei nariai palikti galimybę pasiūlyti kažkokį tai sprendimą, kažkokį tai veikimo būdą, kuris galėtų būti taikomas jos teritorijoje. E, bet tai būtų tik tais dalinis problemos sprendimas, nes savarankiškai dirbančiųjų tai neapimtų, ne visiškai apimtų savarankiškai dirbančiuosius, kadangi jie nebūtinai dirbs tik tais toje, tos valstybės teritorijoje, juk jie važiuoja iš vienos šalies į kitą. Taip kad problema yra labai plati, europinė problema, jeigu pavargęs ispanas vairuoja Prancūzijoje, tai aš manyčiau visiškai protinga būtų reikalauti, kad standartai, kurie yra taikomi, šia, kurie turi būti taikomi e, tam vairuotojui Prancūzijoje, turėtų būti prancūziški standartai, tokie patys, kaip taikomi prancūzai vairuotojai. Čia tikrai e, nereikėtų skirstyti pagal vairuotojo tautybę arba pilietybę. Reikėtų, kad kelių policija, jeigu, jeigu e, padarytumėm taip, kad reikėtų kontroliuoti pagal tautybę arba pilietybę, tai tada tiesiog reikėtų, kad visų šalių kelių policija būtų susipažinusi su visų šalių įstatymais. Kiekvienos šalies su visų šalių įstatymais. Tiesiog reikėtų vieningų taisyklių, kurios būtų taikytinos visame europinėme tinkle, kelių tinkle. Uh, Taigi prieš apie kažką tai diskutuojant, prieš galvojant apie pakeitimus, reikėtų pagalvoti, kaip elgsime su savarankiškai dirbančiaisiais. Pone pirmininkė, mes pasirengę priimti visus protingus kompromisus, kurių tik tais prireiktų, jeigu atsitolintumėm nuo e, esminės pozicijos. O šiaip reikėtų geriau apibriežti savarankiškai dirbančiuosius, kad nebūtų piknaudžiaujama. Kita vertus reikėtų padaryti taip, kad atliekama kontrolė būtų kaip galima efektyvesnė. Reikia, kad būtų kontroliuojama, kaip direktyva taikoma, e, siekiant įvertinti efektyvumą. Taigi savo principinę poziciją mes turėtumėm pasilikti. Šį par taip reikėtų, kad pasiremtumėm sveikų protų su ponė Bau ir galėtumėm šnekėti ateinančiomis dienomis apie kai kuriuos kompromisinius pakeitimus, kad Europai suteiktumėm tokią direktyvą, kuri atneštų tikrai kažkokiu realių patobulinimu. Ja arvoisa puheenjohtaja. Tämän direktiivin ideahan on liikenneturvallisuuden parantaminen. Dėkoju. Šios direktyvos tikslas yra pagerinti saugumą keliuose. O kelių saugumas pirmiausia yra susijęs su vairavimo ir poilsio laiku ir su tuo susijusiamis taisyklėmis. Tos taisyklės turi būti sustiprintos ir įgyvendintos. Tai aišku yra valstybių narių veiklos rytis. Tikrai labai gaila, kad mes dar neturime e, bendros duomenų bazės, europinės duomenų bazės, kuri leistų užtikrinti, kad tos bendros taisyklės yra įgyvendinamos. Ponas Kapratis sakė, kaip gali vairuoti vairuotojai skirtingose šalise, nesilsėdami, kaip jie gali vairuoti keurą parą. Kai kurių valstybių narių jurisdikcija regis nemato nieko blogo tokioje situacijoje, bet taip neturi būti. Šios direktyvos kontekste mes girdėjome, kad sunkvežimių krovimas ir iškrovimas taip pat yra šios problemos dalis, nes Mes juk žinome, kad tas darbo laikas, kuris nėra tiesiogiai susijęs su vairavimas, gali įtakoti vairavimą, atidumą kelyje. Aš manyčiau, kad turime kviesti komisiją taip pat e, šios direktyvos kontekste pažvelgti ir tą darbo laiką, kuris yra susijęs su krovinių pakrovimu ir iškrovimu. Nes tai kol kas reikiamo dėmesio nebuvo susilaukę. Direktyvos tikslas yra problemas išspręsti. Nepaisant, ar bus įtraukti šią direktyvą savarankiškai dirbantis ar ne, turime iškelti klausimą, kaip ta direktyva bus įgyvendinama. Viena iš problemų yra taip vadinamieji apsišaukėliai savarankiškai dirbantis vairuotojai. Tai yra ne tik mano šalies Suomijos problema. Mes žinome, kad E, jų gali būti visose šalise, tie fiktyvūs vairuotojai, savarankiškai dirbantis fiktyvūs vairuotojai yra problema e, rytų Europos šalyse. Taigi ši direktyva turėtų mums padėti sugriežtinti kriterijus, kad savarankiškai dirbantis vairuotojas būtų nefiktyvus, o iš tikrųjų, kad tai būtų savarankiškai dirbantis darbuotojai. savarankiškai dirbantis darbuotojas finansiškai ar kontraktų požiūrių neturėtų būti priklausomas nuo kažkokių kitų šalių. Savarankiškai dirbantis vairuotojas turėtų būti savininkas. Jis turėtų būti transporto priemonės, su kuria dirba savininkas. Tai štai, tai galėtų mums padėti išsiaiškinti, kas yra tikrieji, o kas tik fiktyvų savarankiškai dirbantis vairuotojai toks požiūris turėtų mums padėti sutinkamai surašyti direktyvą, kurios tikslas, kaip jau sakiau, yra problemas išspręsti. You, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Jai teko tikrai nelengvas darbas. Ir jeigu kompromisas bus sėkmingai pasiektas, tai bus tikrai didžiulė šio darbo sėkmė. Aš manyčiau, kad E, prieštaraujančių argumentų čia dėstyt nebeverta, mes juos girdėjome. Tačiau šio siūlymo tema, mes matėme, kad buvo pateikta daug pakeitimų. Kai kurie iš jų buvo susijęs su, su savarankiškai dirbančiais darbuotojais. Aš sutinku, kad kriterijus reikia tikslinti, griežtinti. Kai kuriuose valstybėse ta problema yra aštresnė negu kitose. Turėtume, aišku, pritaikyti sankcijas, atlikti reikiamą stebėjęseną ir panašiai. Tačiau manau, kad čia reikia siekti kompromiso. Tiesiog noriu išmanyti dar vieną dalyką, kurio kolegos nepaminėjo. O būtent dėl transporto priemonių sveriančių mažiau negu 3,5 tonos įtraukimo į direktyvą. E, pati pranešėja sako, kad tai reikėtų daryti. Galbūt reikėtų paprašyti komisijos atlikti poveikio analizę tokio įtraukimo tų transporto priemonių šios direktyvos apriepties rytį. Kai dėl tachografų. Vėlgi, čia reikėtų dar galvoti apie galimus kompromisus. Valstybėms narėms turėtų tekti paskutinis žodis, buvo taip sakoma, bet aš manau, kad būtų neįmanoma tuomet užtikrinti reikiamą stebėseną atsirastų daugiau konkurencijos tarp valstybių narių ir galiausiai poveikis konkurencijai būtų neigiamas. Ir dar porą komentarų. Aš manyčiau, kad visi turime susitarti štai dėl ko, kad taisyklių reikia visiems vienodų. Dėl vairavimo laiko ir polsio laiko taisyklės yra vienodos. Reikėtų turėti ir kitas taisyklės vienodas. Buvo pateikta pasiūlymai tokie kaip 89 ir kiti. Į ketvirtą straipsnį buvo siūloma įterpti taip pat papildomų formuluočių. 382 straipsnėje turėtume kalbėti apie kitokį valandų skaičių. Vienur siūloma 5, kitur minėti 5 valandas per savaitę, kitur 3. Nesu tikra, ką reiškia tie skaičiai. Ar tai yra ta situacija, kai žmonės sako, jeigu mes nuspręsime dėl laiko, bus nuspręsta ir taip turės būti, Ir jeigu vairuotojas nuspręs dirbti 10 valandų ar 3 valandas ar 6 valandas, kaip, kaip tuomet elgsimės? Aš manau, tai yra keistas pakeitimas. Aš manau, mes negalime numatyti griežtai tokių laiko ribų, nes, kaip aš sakiau, žmonėms, vairuotojams dažniau reikės e, tam pakeitime minimų valandų labiau dešimties negu trijų ar šešių. Nes aš manyčiau, kad tikslaus laiko nereikėtų minėti. Tai nebūtų naudinga šiuo atveju. Dėkoju. Ačiū, ponė Daliai. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė, labai atsiprašau e, koleg, e, už kolegą Miturinen, kuris atsako už šitą šitos dokumentus, tačiau norėčiau dabar pateikti žaliųjų poziciją. Mes. Čia atmesti e, komisijos pasiūlymą, nes mes manome, kad e, e, taryba ir parlamentas jau susitarė dėl transporto sektoriaus, siekiant užtikrinti sažiningą konkurenciją ir darbą. 2002 metais buvo susitarta įtraukti savarankiškai dirbančius vairuotojus e, kovo 23 dieną 2009 metais į taikymos rytį. Ir remiantis parlamento teisės tarnybos nuomonę, todėl da, dabar jau turėtų būti gyvenintos šios nuostatos valstybėse narėse. Tačiau nedaug valstybių narių tai padarė šios e, priemonės, kaip sako teisės tarnyba, pabrėžia e, pačią perspektyvą. Nes e, savarankiškai dirbantis asmenys jau yra įtraukti į taikymus reitį, o mes kalbame dabar apie išbraukimą. Šitas susitarimas, šios nuostatos yra susijusios su tarp institucinė istorija. 2009 e, metais, e, gegužės mėnesio plenarinėme posėdėje, ten buvo, pas, buvo pasakyta, kad e, komisija neatsižvelgs į parlamento nuomonę ir priims sprendimą savarankiškai. Tai yra rimta grėsmė demokratijai. Nes mes kaip parlamentas neturime nusileisti tokiam spaudimui. Tai turi būti sustarimas tarp parlamento ir komisijos. Uh, nes e, mes esame pagrindiniai e, teisėkuros e, organai Europoje, Europos Sąjungoje. Čia mes kalbame apie socialinį dempingą, apie saugą da, ir, ir užimtumą. Mes matome, kad daugėja fiktyvių savarankiškai dirbančių vairuotojų. Todėl e, mes siekdami užtikrinti užimtumą, darbo saugą ir e, sažiningą konkurenciją, e, mes pateikime 70 pakeitimą, kuriame mes prieštaravome komisijos pasiūlymui. Mes neturime daugumos surinkę dėl šio pakeitimo, tačiau mes kvešinuojame komisijos pasiūlymą jeigu mes e, e, nepasieksime e, daugumos dėl šio pakeitimo, tada mes turėtume įsiekti kompromiso. Ačiū uždėmesi. Uh, thank you. Uh, Mr. Kessler, please. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte auf einige der Punkte gerima pirmininkė, aš norėčiau dabar pasigilinti į kai kurias pastabas, kurias pasakė anksčiau kalbėję žmonės. Pirmiausia, aš a, norėčiau pritarti tam, kad vis dėlto reikėtų dėrybas pankstinti, kad mes turėtume daugiau laiko pasiekti kompromisui. Aš norėčiau tik tai e, iškelti klausimą, kaip policija turėtų žinoti, a, e, kokios taisyklės galioja kokioje valstybėje narėje. Ne kiekviena nacionalinė policija žino kitos šalies, kad ir kaiminės taisyklės. Todėl arba mes turėtume sustabdyti bet kokį eismą Europoje, arba e, turėtume pritaikyti vienas tai taisyklės visoje Europos Sąjungoje, o to mes nenorime. Todėl man šitas argumentas atrodo pakankamai nepagristas. Tačiau aš suprantu tą diskusiją, kurią mes e, vykdome dėl fiktyvių savarankiškai dirbančių asmenų. Ir mes patikėme e, pakeitimą, nes mes turime fiktyvius darbuotojus ir turime dar kitus darbuotojus, uh, kurie e, buvo priversti tapti fiktyviais darbuotojais. Čia mes 28 pakeitimą e, pateikėme, čia mes siekiame e, kompromiso. Ten mes sakome, jeigu savarankiškai, savarankiškai dirbantys asmenys būtų išbraukti iš taikymos ryties šios direktyvos. Bet kokiu atveju tie savarankiški darbuotojai, jie laikosi tų taisyklių, kurie galioja jų nacionalinėse valstybėse. Todėl reiktų atskirai išskirti e, fiktyviai dirbančius savarankiškus darbuotojus. Ačiū. Heute in der Nacht äh, gab es auf der Wiener. Pane Hegner, e, šiandien naktį netoli vienos e, įvyko eismo nelaimė, kur susidūrė sunkvežimis ir keli uh, keli e, autobusai, e, šeši žmonės žuvo ir daug sužeistų. E, policija mano, kad e, eismo e, nelaimė įvyko dėl to, kad per trumpai buvo išsimegojęs vienas vairuotojas. Šeši žmonės žuvo. 27 žmonės buvo sužaloti. Ir aš manau, kad tai yra puikiausias argumentas, kuris kaip tik įrodo, kad e, yra vis dėlto liūdnų pavyzdžių. Kai kalbame apie e, tam tikras nelaimės įvykstantis, e, sakykime, kad ir dėl tų savarankiškai dirbančių vairuotojų. Todėl darbo sauga turėtų būti užtikrinta tokiais atvejais. 15 direktyva iš 2002 metų yra, e, tai, e, yra e, taikoma truputėlį per anksti, nes mes iš tikrųjų neturime per, per daug informacijos ar pakankamai informacijos, kaip jos nuostatos paveiks darbo saugą bei eismo nelaimių mažinimą mūsų keliuose. Todėl buvo pateikta tam tikra studija, kur būtų, turėtų būti atliktas tyrimas siekiant išspręsti šį klausimą. Ir manau, kad dabar e, kalbėti apie savargiškai dirbančius asmenys e, nėra per anksti. E, dabar aš norėčiau prieš tik žodį kitiems kalbėtojams suteikti žodį komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kalbėkime aiškiai. Darbo sauga ir sauga keliuose. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš prioritetų per, visus, per visas komisijos kadencijas. Tačiau mes kalbame ne apie tai. Čia mes e, iš, iš esmės kalbame apie tai, kaip norėtume išvengti tokios rizikos, kad e, darbuotojai išnaudojami savo darbdavių. Aš jau komisijos nuomonę išreiškiau šio klausimu kelis kartus ir kaip ponas Serkas jau e, pasakė, mes pasikeitėme savo nuomonėmis e, tiek dažnai, kad net neverta grįžti atgal ir vėl iš naujo klausytis tų pačių argumentų. Žinoma, mes e, susipažinę su, su pakeitimais ir mes atsakysime į tos pakeitimus. Kaip mes jau, kaip aš jau pasakiau ankstesnėme sustikime, komisija remia ponios Bauer pakeitimus ir mes manome, kad tie pakeitimai, kuriuos jį pateikė, iš tikrųjų naudingi, būtent e, kalbant apie teksto aiškumą. Nes jie suteikia mums tam tikros manevro laisvės e, interpretuojant e, šias nuostatas teisės akto įvairiose valstybės, valstybės narėse. Tačiau antra vertus, tai akivaizdu irgi, kad mes negalime pritarti kitiems pakeitimams, kurie mūsų nuomonė E, sukelia neproporcingą administracinę naštą, e, neproporcingas e, išlaidas verslininkams ir valstybėms narėms. Ir nesuteikiamas atitinkamos kontrolės priemonės, kaip bus įgyvendinamas šitas teisės aktas. Ir kaip iš tikrųjų savargiškai dirbantis vairuotojai bus įtraukiami į, į šios direktyvos uh, taikymo sritį. Nors aš pripažįstu, kad e, kaip e, e, panas Jūs yra panas Kadraui, kuris Tran komitete pateikė savo pakeitimus ir pranešimą, jie bandė pasiekti kompromisą, įtraukti ir savarankiškai dirbančius asmenys. Ten buvo kalbama apie e, kelias papildomas valandas, e, čia nagrinėjant apie darbo ir poilsio laiką. Tačiau labai būtų sudėtinga įgyvendinti to, tokį teisės aktą, kaip aš jau paaiškinau. Vienintelės priemonės, kurias mes turime e, stebėti papildomą darbo laiką, yra būtent tachografas. Ir jeigu įdarbinti vairuotojai pavyzdžiui, nori, e, panaudodami ir pakraudami e, e, sunkvežimį, tai savarankiškai dirbantis asmenys neturi tokio intereso. Jie nenori nurodyti, kad jie dirba papildomą laiką, nes jiems tai yra papildomas pelnas. Ir mes negalėsime kontroliuoti tų savarankiškai dirbančių asmenų, ar jie dirba per daug ar ne. Mes galim kontroliuoti tik tai įdarbintus įmonėse darbuotojus. Ir čia galbūt galima įtraukti tos savarankiškai dirbančius asmenys arba su tam tikrais pakeitimais, bet mes nepritarėme šiems pakeitimams. Be to dar yra e, pakankamai daug pakeitimų, kuriems pritarė komisija. Juos pateikia e, įvairios politinės frakcijos. 22-23 pakeitimas, 28, 29, 31, 32 iki 36, 41, 42, 46, 67, 97. Taigi čia šitas pakeitimais siekiame aiškiau nustatyti taisyklės ir pagerinti teisės aktą. Dar yra kitas dalykas, kad 3,5 e, tonų transporto priemonė būtų nustatomas tam, e, tam tikra riba. E, aš manau, kad čia tarptautinio likmens požiūrio reikėtų ES kelių transporto teisės aktuose. Žinoma, reglamentai direktyvos yra išleisti ir ten juose kalbame apie e, sunkvežimius praktiškai, kurie yra, e, kurių, e, kurie yra daugiau negu 3,5 tonos. E, tariamosios galios. Taigi, jeigu mes norime nustatyti tokią ribą, 3,5 tonų, nemažesnė tiksliau tokia riba, tai mes turime priimti Europos Sąjungoje bendrą teisės aktą. Žinoma, mes galime uh, vykdyti įvairius poveikio vertinimo analizės. Tai tik tai uh, išplės Uh, mūsų teisės aktų dėl uh, kelių uh, eismo transporto priemonių taikymo sritė. Dabar 35-36 pakeitimai, kuriuos pake, pateikė ponė Jakonsai. Jie yra įdomus tie pakeitimai ir mes juos atidžiau išnagrinėsime. Dabar 35 pakeitime čia kalbame apie savarankiškai dirbančius asmenys, kurie dirba papildomas valandas. E, ir mes turėtume, e, kalbame tam pakeitime, išvengti papildomos rizikos dėl to, kad jie dirba ilgiau. 36 straipsnis, e, jisai yra susijęs su tuo, ką jau komentavau, tai automatinio registravimo galimybė, kiek dirba, kiek, kiek ilsisi darbuotojas. Pavyzdžiui, kiek, pavyzdžiui, kiek laiko užtrunka uh, savarankiškai dirbantis asmuo, kraudamas ir iškraudamas krovinį. Uh, Tačiau nėra jokio teisinio pagrindo registruoti tokią veiklą, tai yra pakrovimą ir iškrovimą. Čia tiesiog e, individualus vairuotojai turi paspausti tam tikrų momentų mygtuką ir registruoti tos, tokią savo veiklą. Ir reikia užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų tos teisės aktus, kurie jau egzistuoja. Tai yra svarbiausia. Iš tiesų, automatinis registravimas pakrovimo ir iškrovimo priklauso nuo to, ar tiksliai bus registruojamas toks laikas. Bet reikia pastebėti, kad šitas krovimo darbai, jie priklauso nuo krovinio, nuo atskiro krovinio. Čia nesvarbu, ar e, vairuotojas yra savarankiškas ar nesavarankiškai dirbantis. Čia mes grįžtama prie labai sudėtingos problemos, kaip įgyvensime teisės aktą, kaip mes, koks bus kontrolės mechanizmas. E, nesvarbu, koks bus teisės aktas ES lygių ar ne. Kaip reglamentuoti šitą klausimą čia irgi. Ačiū, e, e, kol suteiksiu, e, prieš suteikdama ponia Bauer žodį, aš norėčiau apibendrinti mūsų diskusijas. Aš tiesiog pažiūrėjau į mūsų laikotarpį, kad kovo 16 dieną mes galėtume aptarti mūsų kompromisus ir 28 balandžio dieną mes galėsime sutarti galutinai, galbūt kils nedidelių problemų, tačiau po valandos mes jas dar aptarsime, tačiau ponia Bauer, jums žodis. Köszönöm szépen, e, és természetesen köszönöm minden kollégának, aki. E, Dėkoju. Leiskite padėkoti visiems kolegoms, kurie stengiasi pranešimą pagerinti, kurie bandė suformuluoti kažkokių geresnių nuostatų, ar tiesiog praleido laiko susipažindami su tuo pranešimu. Tikrai vertinu visų pastangas. Jau daugelis kolegų savo nuomonę dėl šio pranešimo pareiškė. Norėčiau dėl keletų pasisakymų sureaguoti. Ponas Serkas pirmiausia. Jis sakė, kad pirmiausia mes turėtume susitarti dėl esminių klausimų, o paskui jau dėl detalių susitartume. Būčiau tikrai patenkinta, jeigu tai būtų. Tačiau aš manau, kad visa tai, dėl ko turime tartis, taps aišku paskutiniu momentu. Man patiktų, jeigu viskas būtų taip, kaip ponas Serkas sakė, tačiau, kaip mes žinome, viskas gali pakrypti visai ne taip. Kai dėl automobilių lengvesnių nei 3,5 tonos. Buvo kolegų klausimas iškeltas, apie jį kalbėjome šiame komitete ir transporto komitete. Visą tai reiškia, kad mes šį klausimą nagrinėjome. Žinome, kad transporto infrastruktūra pasikeitė pastaraisiais metais. Būtent dėl to aš pati pateikiau pakeitimą, nes tai buvo reikalinga, kad būtų galima išvengti nesusipratimų. Tai nereiškia, kad e, visos transporto priemonės turėtų turėta, turėti įrengtą takigrafą, takografą. 3,5 tonos sveriantys automobiliai. yra minimi šiame pranešime. Tačiau, kai žvelgiame į tai, kaip pasikeitė transporto infrastruktūra, e, tiek transporto komitetas, tiek mūsų komitetas nusprendė e, įtraukti e, šią 3,5 tonų ribą ir pasakyti, kad net lengvesni automobiliai turėtų būti įtraukti į direktyvos apriepti sulaukėme reakcijos iš kai kurių interesų grupių. Komitete stengiamės išsiaiškinti, kas daugiausia suka, su, sukelia eismo nelaimių. Ir pamatėme, kad tie smulkesni automobiliai dažnai būna avarijų priežastis. Tikslas yra pasiūlyti geriausią sprendimą. Štai neseniai tragiškas eismo incidentas įvyko netoli vienos. Tad skubotų išvadų daryti nereikėtų. Tie smulkė, tos smulkesnės eismo nelaimės taip pat yra svarbios. Jos įvyksta dėl to, kad vairuotojai galbūt buvo pavargę. tų eismo nelaimių, sako, 6 procentai nutinka dėl to, kad vairuotojai būna pavargę, bet juk ne tik nuovargis gali būti nelaimės priežastys, gali būti, e, pavyzdžiui, bloga diena, stresas, barnis su kolega. Tai štai. E, bet to nežinome, kaip greitai vienas ar kitas žmogus pavarksta. Mes nežinome, koks procentas tų kurie sukelia avarijas, yra savarankiškai dirbantis vairuotojai. Taigi mums reikia daugiau duomenų, gilesnės aplinkybių analizės. Bet ir vėl mes kalbame apie didesnę kontrolę, apie tai, kad visi vairuotojai turi būti tikrinami ir toliau ir, toli, ir panašiai. Ar ne per daug tos kontrolės, kai dėl savarankiškai dirbančių vairuotojų mes e, kalbėjom apie tai, kad tai yra ne kažkoks specifinis sektorius. Tiesiog norėčiau pakviesti komisiją išsiaiškinti, kokia yra geriausia praktika. būtų e, puiku, jeigu pavyktų išvengti socialinio dempingo, būtų puiku, jeigu, ne, jeigu pavyktų neiškraipyti konkurencijos. Jeigu e, taisyklių nebus, tai tuomet visa tai gali nutikti ir socialinis dempingas, ir, ir konkurencijos iškraipimai, ir kitos problemos. Būtent dėl to prie šio klausimo turėtume labai atidžiai susitelkti. Tiek šiandien norėjau pasakyti. Laukiau, kad komisija pateiktų savo nuomonę dėl šios pakeitimų dalies, kurie yra pateikti po 104 pakeitimo. 104 pakeitime be kita ko yra sakoma, kad mes galbūt turėtume sugrįžti prie direktyvos 561. Pirmininkė, ačiū. Taigi turėtume pirmiausia svarsyti šį dokumentą kovo 16-28 dieną, turėtume, kovo 28 turėtume balsuoti, jeigu viskas bus taip, kaip. O dabar, jums leidus, kolegos, galbūt pereikime prie e, pono Koferati pranešimų ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas atsigaunant ekonomikai. Dėkui, kolegos. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinia, kiekvienoje ekonomikoje turėtų būti žinoma, kokie yra paramos veiksmai nu, numatyti, jeigu kažkokiu problemu kiltų, e, tiek trumpalaikiu, tiek viduriniu laikotarpiu. Kaip elgtis krizės metu, aišku, čia jau sudėtingesnis klausimas, tos krizės, kurios kurią mes išgyvendame, todėl reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti, kokiegi veiksmai bus taikomi tai ekonomikai gaivinti. Aš norėčiau priminti kai kurios klausimus, kur labai turėtumėm atkreipti e, monetarinių, pinigų, monetarinių reikalų komiteto nuomonę. Pirmiausia, reikėtų nepamiršti, ką konkrečiai duos tokios finansinės intervencijos, kokie jų bus, kokios jų bus pasiekmes mokslo tyriamajam darbui, inovacijoms. Aišku, visa tai turės teigiamą poveikį, tačiau neigiamą poveikį turės ekonomikos atsigavimui jo kokybei. Todėl reikėtų ir socialinį poveikį įvertinti, kokį sukels šį krizę. Reikėtų atsižvelgti 2020 metų tikslus ir pasižiūrėti, kaip e, elgtis, kad viskas kaip galima sklandžiau būtų stabilizuojama. Taip pat paminėsiu, kad reikėtų pasirūpinti redistribucijos mechanizmais, perskirstimo mechanizmais, e, pažiūrėti, kaip su pensijų fondais elgti, nes labai smunka šeimų perkamoji gale. O tai gali įtakoti ekonomikos augimą ir jį įtakoti neigiamai. Kaip žinia, mes susidurėme su struktūriniu nedarbu per vidurinį ir per e, vid, trumpą laikotarpį, ypatingai tas nedarbas palies jaunimą bei moteris. Todėl reikėtų labai atkreipti dėmesį į tokius elementus ekonominėje ir socialinėje politikoje. Labai atsiprašau, kad turiu priimti dar vieną aspektą. Finansinės sistemos stabilumas labai priklauso nuo darbo vietų, nuo migracijos politikos, kuri turėtų būti taikoma taip, kad ekonomika e, Europoje ir jos visose valstybėse narėse auktų be tokios tikslingos politikos, kada būtų didinamas darbo vietų skaičius, kada būtų skatinama atvykimas užsieniečių važiuoti dirbti į kitą šalis, na, negyventi, bet dirbti, trukdo augimo procesui ir labai sunku pasiekti tinkamą socialinę gal, sanglaudą bei socialinę apsaugą. Nes socialinė pas, e, apsauga yra sanglaudos pagrindas. Valstybės skiria nemažai lėšų tokiai politikai ir 2020 m. strategijoje šitie elementai bus vieni iš pagrindinių. Todėl socialiniai politikai, darbo vietoms tai bus labai svarbu. Labai bus daug sistemoje elementų, kurie jau anksčiau yra mm, buvę, tačiau bus ir naujų. Labai reikės koordinuotis, nepakaks vien taisyklių, kad ir kaip gerai tos taisyklės būtų pritaikytos, o taip pat reikės pasiremti žalios ir tvarios ekonomikos poveikiu. Tokia ekonomika galėtų e, papildyti industrinę ekonomiką, kuri taip ilgai vyravo šioje pasaulio dalyje, ilgus dešimtmečius vyravo. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip paskirstyti išteklius teisingai, dėl to žalioji knyga šioje srityje bus labai svarbi. Svarbiausia ir efektyviausia išlaikyti viešasias sistemas, teisingas e, viešasias sistemas. Pilis antrasis ramstis Tai, ko negali garantuoti valstybės, turėtų užtikrinti tam tikrą taupimo sistemą, kai žmonės tam tikrą savo uždirbamų pinigų dalį atsideda pensijoms, kad viešasis ir valstybinis sektorius išlaikytų tą sanglaudą, kadangi iki šios dienos mūsų socialinių reikalų ir pensijų sistema visose Europos šalyse veikia ir ją reikėtų šiek tiek dabar pakoreguoti, pertvarkyti. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip elgtis su administracinės e, reforma dėl šalis kiekviena šalis susi, susiduria su skirtinga realybė savo viduje, priklausomai nuo to, kokios yra susiklošiusios tradicijos, kokia yra patirtis, tačiau, nepai, nu, tačiau nepaisant tos visos įvairovės, jeigu bus pakankamai gerų darbo vietų, jeigu bus teisingai ekonomiškai veikiama ekonomika netrukus pasieks reikiamą stabilumą. Tiek bendrais bruožais iš pastabų, kurias turėtumėm pateikti ekonomikos reikalų komitetui. Visą tai, ką sakiau, išplaukė iš mūsų diskusijų bei iš ekonominių reikalų komiteto atliekamo darbo. prioritetinėse srityse. Tai štai dėl teksto, dėl pačių pakeitimų, ponė, jūs jau priminėte, kad laiko turime labai nedaug. Tačiau, nepaisant to, jau nuo šiandien galėtumėm labai efektyviai pradirbti, pradėti dirbti ir e, komitetui tai bus labai naudinga. Pane Jazovieska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się odnieść do raportu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti pastabas ponio konferatį pranešimui. Manau, kad pirmojoje dalyje jis sako, kad nedarbo augimas ir įsiskolinimo augimas prieštarauja ekonominio augimo galimybei. Aš manyčiau, kad tai yra per stipriai pasakyta. Nedarbas labai brangiai kainuoja kiekvienai valstybei nariai. Toliau antra dalis. Manyčiau, kad šioje dalyje nereikėtų kalbėti vien tik tais apie pramonės atgaivinimą. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie investicijas, kurios skatina ekonominį augimą. Tai yra be galo svarbus elementas. Taip pat labai svarbu, kad e, darbo vietų kūrimą, švietimą skatintumėm, visą tai gali sukurti daug didesnį potencialą ekonominiam augimui. Penktas punktas konferatį pranešime, jūs kalbėjote apie adekvačią e, imigracijos politiką. O ekspertai sako, kad imigracijos politika negali užpildyti demografinio, e, demografinės duobės, kuri tuštumos, kuris atsiranda dėl visuomenės senumo. Dėl to reikėtų susitelkti ties galimybę naudotis darbo vietų kūrimu, kuris jau yra, yra Europoje. Pavyzdžiui, įdarbinti tokius žmonės, kuriems daugiau negu 50 metų arba įdarbinti jaunimą. Dėl septintos dalys. Šioje dalyje jūs kalbate apie išteklių perskirstimą. jūs norite, kad e, viešosios pagalbos lygis išliktų bent jau toks, koks yra. Aš manyčiau, kad čia reikėtų ieškoti naujų sprendimų. Būtent e, kalbant apie pensijas reikėtų ieškoti naujų sprendimų, o jūs kalbėjote apie naujus ramščius, apie viešąjį ramstį, apie e, privatų ramstį, visą e, privis, pensijų reformų e, srityje. Aš sakyčiau, kad reikia ne dviejų, o trijų ramščių. E, Šalia tų dviejų ramščių, kuriuos dabar paminėjau, reikalingas dar ir taupimo ramstis, kada galėtų patys darbuotojai taupyti savo pensijai, tai sumažintų pensijų kaštus. Devintajame punkte jūs kalbate apie e, progresinius mokesčius, kurie galėtų pagerinti kovą e, su skurdu ir pagerinti socialinę sanglaudą. Aš sakyčiau, kad reikėtų labiau kurti socialinę su, subalansuotą politiką, kad moki, mokesčiai tų, kurie uždirba mažiau, turėt, e, būtų mažesni. Aš manau, kad pranešėjas šioje vietoje kur kalba apie valstybių narių pensijų stebėsenos sistemą nepakankamai stipriai e, išsireiškia, reikėtų, kad kiekviena valstybė ko gero pateiktų savo naudojamus metodus. Aš taip pat nematau, kad būtų paminėta sveikatos politika, nes juk sveikatos politika taip pat e, labai nemažai finansų suvalgo. Mes asmeniškai norėtumėm, kad mūsų piliečiai dirbtų daugiau negu iki 65 metų, tačiau, kad jie galėtų tą padaryti, jiems reikėtų užtikrinti atitinkamą sveikatos apsaugos lygį. Paskutiniai, sveika, e, paskutiniai mokslo tyrimėjai darbai rodo, kad Britai labai kenčia nuo amnezijos jau nuo 40 metų. Į tai reikėtų atsižvelgti. <laughs> Taip pat reikėtų pasvarstyti geriau apie švietimą. Švietimo kaštai auga, mūsų švietimų, švietimo sistemos nėra tobulos. Šiandieną Europoje rengiame ne kūrėjus, o vykdytojus, kurie turėtų e, ne patys kurti kažkokius, tai, kažkokias naujas idėjas, o įgyvendinti idėjas tų, kurie jas sukūrė. Dėkoju, jei kitų komentarų nėra, norėčiau pasakyti, kad iki vasario 27 dienos galime teikti pakeitimus, 16 kovo bus komitete balsuojama, o 7 o balandžio 27 balsuosime e, parlamente, o gegužės mėnesių plenarinėje sesijoje balsuosime dėl šio pranešimo. Tai štai. Dabar norėčiau pranešti visiems, kad mes balsuosime apie penktą valandą. Būtų puiku, kad spėtumėt pranešti atitinkamiems savo frakcijų nariams, kad jie susirinktų penktą valandą. Gal šiek tiek anksčiau, gal šiek tiek vėliau, bet e, turėkime minti, kad balsams vyks apie penkias. Taigi dabar manyčiau, kad galėtume pereiti prie pono Serkas pranešimo. Ir kalbėsime apie vienos paraiškos daugiau leidimo trečių šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūras. Muchas gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šiandien pradėsime diskusijas dėl klausimo, kuris yra labai savalaikis, labai svarbus. Ir turėčiau pasakyti, kad tam reikalingas labai rimtas nusiteikimas. Norėčiau pasakyti, kad svarbu pirmiausia apibriežti bendrą kontekstą. Direktyva dėl vienos paraiškos ir vieno leidimo e, trečių šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros. Ši direktyva yra daug platesnio konteksto dalis, tai yra bendros imigracijos politikos dalis. Mes norime, kad šita politika būtų vieninga visiems. Mes to reikalaujame jau seniai. Kodėl? Ogi dėl akivaizdžių priežasčių. Nes labai svarbu, kad administraciniai elementai būtų aiškus, kad egzistuotų vieninga procedūra leidimo e, išdavimo kad piliečiai galėtų apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje, kad ta procedūra vyktų greitai, kad būtų galima patenkinti uh, E, darbo jėgos poreikius ir taip pat svarbu numatyti trečiųjų šalių piliečiams tam tikras teisės. Pirmiausia, svarbu juos apsaugoti tinkamai kaip asmenis. Jie turi tas pačias teisės, jie turi turėti tas pačias teisės kaip ir mes, e, valstybių narių piliečiai. Nuo 2004 metų Nuo tada, kai komisija paskelbė savo pirmąjį veiksmų planą, matome, kad egzistuoja skirtumas tarp e, nelegalių darbuotojų ir legalių darbuotojų. Buvo priimtas platus konsensusas dėl to, kad mums reikia turėti bendrą politiką kovoti su nelegaliu nedarbu ir taip pat turėti labai aiškę e, politiką, gerą politiką atžvilgių tų, kurie atvyksta dirbti teisėtai. Europos komisija čia turėtų apžvelgti du dalykus. Viena vertus, reikėtų elgtis tikrai nepalenkiamai ir negailestingai kovojant su nelegalia migracija ir kita vertus, dėti didžiulės pastangas tam, kad tie, kurie atvyksta į mūsų šalis legaliai, būtų tinkamai juridiškai apsaugoti ir kad jie galėtų tinkamai integruotis į mūsų šalių visuomenės. Svarbu, kad tarptų abiejų politikų atsirastų tarpusavio sąveika. imigracija, nelegali imigracija e, yra tas rytis, kur matome, kad daug nelegalių migrantų atvyksta. Ir jie sugeba dirbti tuose sektoriuose, kur saugumo maža, kur taisyklės neaiškios, būtent ten pirmiausia ir traukia nelegalus migrantai. Uh, E, naudojamas įvairiais mafijiniais tinklais ir būtent taip ir vyksta nelegali migracija. Tad reikėtų aiškių juridinių taisyklių, kad kuo mažiau erdvės liktų tam, tai nelegaliai migracijai, kad būtų galima tinkamai su nelegalia migracija kovoti. Neturi būti darbo be teisių, nes darbuotojai turi turėti tam tikras teisės. Savo teisės aktais mes turime artėti prie tos naujai atsirandančios kultūros, o būtent turime tinkamai ginti piliečių teisės ir tuo pat metu turime atsiliepti ES atsirandantį poreikį reguliuoti trečiųjų šalių piliečių atvykimą į mūsų šalis, į ES. Europos komisija taip pat pareiškė, kad jos tikslas yra toks pat ir buvo paskelbta pagrindų direktyva, kur yra kalbama apie vieningą leidimo išdavimą. Buvo kalbama apie atskiras darbuotojų kategorijas ir jos yra išdėstytos atskirose direktyvose. Kai buvo pateiktas naujasis direktyvos siūlymas, mes matėme, kad diskusijos tikrai tarp mūsų nebus lengvos. Jos nebus lengvos ir su komisija bei taryba. Pirmiausia, todėl, kad, kaip sakoma, e, pagrindžiamojoje dalyje mes kalbame apie horizontaliasias nuostatas susijusias su darbuotojais iš trečiųjų šalių. Jie turi turėti ilgalaikį leidimą gyventi ir dirbti šalyje. Visa visas tai turėjo būti pateikta kaip siūlymas prieš ankstesnės tas direktyvas, kad būtų daugiau nuoseklumo ir mažiau e, teisės aktų tarpusavio prieštaravimo. E, pavyzdžiui, siūlymas bausti darbdavius, kurie nesilaiko taisyklių, turėtų būti, e, turėjo egzistuoti ankstesniuose dokumentuose. Reikėtų, kad ta direktyva taptų ta direktyva, kur bus išdėstytos horizontaliosios, taip vadinamos, nuostatos, kurios apims e, ir tas direktyvas, kurios aplenkė tą direktyvą, kuri logiškai turėjo pasirodyti anksčiau. Taigi, turime nepamiršti, dirbdami prie šios direktyvos, kad jau egzistuoja kiti teisės aktai, direktyvos svarbu, kad ta direktyva būtų nuosekliai susijusi su egzistuojančiais teisės aktais ir kad nesiraštų prieštaravimų. Pavyzdžiui, kai dėl ilgą laiką dirbančių darbuotojų turime pasakyti, kad egzistuoja jau bent keturi teisės aktai. Pavyzdžiui, savanoriškas darbas, savanoriška veikla ir panašiai, studentų mainai, visa tai jau yra reglamentuota. Nes žinome, kad mūsų šalyse atskiruose gyvena užsienio valstybių piliečiai, kurie dirba, mokosi, atlieka mokslo tyrimus ir panašiai. Jei norime, e, kad ta direktyva tinkamai veiktų, jinai turi būti pagrindų direktyva, apimti horizontaliasias nuostatas, kad būtų susieti visi tie teisės aktai, kurie jau buvo priimti anksčiau. Turime dėti pastangas, kad būtų apibriežti bendri principai ir kad būtų galima numatyti pačias įvairiausias e, reakcijas. Kitas dalykas - ateityje e, reikės bendradarbiauti tarpusavyje. Mūsų komitetas ir viešųjų e, teisų ir laisvių komitetas e, abu du dirbs prie šios direktyvos. Šie e, rizikuojame prarasti tam tikrą ramybę reikalingą darbų, jeigu darbas bus organizuojamas būtent šitaip kaip dabar. Kaip atlikti darbą tinkamai tarptų atskirų dviejų komitetų? vieni turi užsiimti vienu, bent dviejomis dalimis to teksto, o tik viena dalis tenka kitam komitetui. Tai nėra logiška. Abiejų komitetų kompetencijos persidengia šiais klausimais. Komitetų kompetencijos nebuvo tinkamai paskirstytos. Norėčiau dar kartą patvirtinti, kad kompetencija komitetų persidengia. Tad nor, aš, pavyzdžiui, norėčiau pakeisti konstatuojamąją dalį ir kai kurias dalys tų straipsnių, kurios, mano supratimu, priklauso mūsų komiteto kompetencijai. Tačiau manyčiau, kad kolegos dalyvaus bendrose diskusijose. Ir net jeigu mes turime tik tai pateikti pranešimą nuomonį, mes turime turėti teisę pasisakyti ir dėl kitų straipsnių. Priešingų atvejų mes nuoseklumui pakenksime. O kompetencija buvo paskirstyta grinai, jeigu taip galima sakyti, administracinių skalpelių. Kai dėl esmės diskusijos dar turi vykti, mes turime išsiaiškinti, ar mūsų parlamentas turi pildyti komisijos pateiktą tekstą ar ne. Mano supratimu, tekstas yra nepilnas. Pagrindžiamojo dalyje komisija mums sako, kad Dėl administracinės dalies komisija teikia siūlymą, kuris padės e, sukurti tam tikrą juridinį skėtį, apimantį daugelį sričių, kad bus galima užtikrinti vienodą traktavimą tarp tų darbuotojų, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių ir darbuotojų e, ES piliečių. Visa tai yra sakoma motyvų uždėstymo dalyje, trečiajame straipsnėje apie tai nebekalbama. Visą tai turime iškelti diskusijose. Turime išsiaiškinti, ar pavyzdžiui įtrauksime šios direktyvos apriepties rytį taip vadinamus sezoninius darbuotojus. Komisija mums sako, kad sezoniniai darbuotojai mokytojai neturėtų turėti tokių pačių teisių. Bet tai yra ta grupė žmonių, kuri yra reikalinga, kuriems taip pat reikalinga tam tikra apsauga. Nes šis rytis taip pat yra susijusi su nelegalia migracija. Jeigu norime su ją kovoti, reikėtų, kad visi darbuotojai turėtų e, tinkamai užtikrintą e, socialinį saugumą. Nes jeigu nesusitarsim dėl šitų dalykų, gali atsirasti prieštaravimo tarp atskirų straipsnių ir konstatuojamosios dalies. Galbūt e, ir yra sezoniniams darbuotojams skirta e, speciali direktyva, tačiau mes parlamente dėl to gilesnių diskusijų neturėjom. Norėčiau pasakyti, kad tol, kol specifinių teisės aktų nėra, tol sezoniniams darbuotojams turėtų būti taikoma E, ši direktyva. Turėtų jums būti taikomosios bendros nuostatos išplaukiančios iš direktyvos. Perkeltieji darbuotojai yra dar viena grupė darbuotojų. Kodėl jiems neturėtų būti taikoma šita nauja direktyva? Kodėl egzistuoja dar vienas prieštaravimas su motyvų išdėstymo dalimi. Norėčiau paskatinti kolegas labai didžiai studijuoti šį dokumentą, nes dar vienas sunkumas yra tai, kad pažentrajame straipsnėje e, ir dvyliktame straipsnėje yra kalbama apie užimtumą, socialinės teisės, teisę į darbą, o antrojoje dalyje valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo kai kurių standartų, taisyklių, normų O visa tai kelia papildomų problemų, kaip atimti teisės iš žmogaus, kuris, pavyzdžiui, ir teisė tai dirba ES vienoje iš valstybių. Yra tam tikros kategorijos darbuotojų, kurios rizikuoja būti neapsaugotos. Ir jeigu žvelgsime trečią straipsnį, tai matome, kad valstybėms per nelyg leidžiama daug taikyti išimčių. Tai prieštarauja bendrai dokumento dvasiai. Tiesiog ta direktyva turėtų būti žingsnis pirmin, bet kai dėl bendro teisių tam tikrų kūrimo pagrindo, turėčiau pasakyti, kad direktyvai reikėtų daugiau turinio, nes kol kas nėra tik tuščias indas. Darbo turime daug, klausimai yra pakankamai sudėtingi, todėl turime dar diskutuoti, nes turime ne tik numatyti juridinės taisyklės užtikrinančias uh, legalią migraciją, sklandžią legalią migraciją į ES, taip pat turime suteikti kūną tam, ką piliečiams pažadėjome. Kitaip tariant, mes jums pažadėjome griežtai kovoti su nelegalia migracija, na, o tie, kurie atvyksta legaliai, turėtų būti traktuojami kaip žmonės, kaip ES kiti piliečiai. Jie turėtų turėti tokias pateisės kaip ir ES darbuotojai. Ačiū. Uh, thank you very much for that. Uh, yes, I know how difficult it is when you're uh, trying to divide up uh, who's responsible. Taigi dabar iš tikrųjų sunku uh, nustatyti dabar, uh, kas už, už kokį straipsnį atsakingas yra, tai yra nediskriminavo direktyva, taip pat apima šį klausimą. Ir Deja, mes neturime komisijos atstovų, kurie galėtų padiskutuoti su mumis šiuo metu. Tačiau mes e, pasikalbėsime su civilinių e, teisų e, komitetu ir ta, pažiūrėsime, ar galima įtraukti jų pakeitimus į pasiūlymus. Nes tai iš tikrųjų yra nediskriminavimo nuostatos, kurias mes čia aptarinėjame. Mes uh, bandome pakeisti tam, tam tikrus straipsnius, bet negalime keisti tų, kurie yra ne mūsų atsakomybės srityje. Todėl mes turime būtinai pasitarti su civilinė teisės komitetu ir e, atiduoti jų kompetencijai tos klausimus, kurie priklauso jų kompetencijai. Taigi, 24 e, e, kovo dieną 28 bus pareigiami pakeitimai, 28 valandžio dieną bus aptarimi šitie pakeitimai ir gegužės mėnesio plenarinėje sesijoje mes jau turėsim priimti galtinį sprendimą. Mes e, negalime keisti tų e, straipsnių, kurie yra ne mūsų kompetencijoje, čia mums e, yra sekretariatas prieštaraus. Dabar grįžtame prie to paties darbo tvarkės punkto, tai žmogaus teisų, socialiniai ir aplinkos apsaugos standartai tarptautinės prekybos susitarimuose. Uh, Ačiū anksčiau kalbėjusiam pranešė ir pankovitai jums žodis. Ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju, tačiau čia oro sąlygas susijęs su tuo, kad aš truputėlį vėlavau. Ir e, aš labai dėkoju, kad sekretariatas buvo lankstus ir įtraukė mane truputėlį vėliau. Aš e, pateikiau e, pranešimo projektą dėl išteisinimo socialinio e, e, ir aplinkos apsaugos standarto tarptautinės prekybos susitarimuose. Tai iš, tik, iš tikrųjų yra pakankamai sudėtingas ir tis, kuri kelia mums nemažai nerimo. Žinoma, e, prekybos komitete pagrindinis, pagrindinis pranešimas yra teikiamas, mes čia teikiame tik tai savo nuomonę. Mes bandome nustatyti, kiek su pas, su pasaulio prekybos organizacija, su e, tarptautinės e, prekybos sutarimais yra susijęs aplikosakos standartai, žmogaus teisų standartai. Ir e, mes pabandėme sutraukti mūsų nuomonę į šį tekstą. Mes bandome praktiniais būdais spręsti šį klausimą. Pirmas dalykas, tai aš principinį mūsų požiūrį pateikiu. Mes E, bandome pabrėžti e, kai kuriuos e, elementus, kurie svarbus tam tikrose valstybėse. Pirma, pirmajame punkte mes įtraukime tam tikrus principus, kurie galėtų pakengti. Tai yra, stengdamėsi, kad nepakenktų teisėjams konkurencijams besvystančių šalių privalumams, mes norime juos pabrėžti. Uh, Aš e, bandžiau taip pakankamai e, skubiai e, parengtame pranešime įtraukti tokius aktualius klausimus, kuriuos norėtume spręsti, kuriuos ES galėtų spręsti dėrėdamas su besivystančiomis šalimis, ypač atkreidama dėmesį socialinius standartus ir ryšį su tarptautinė darbo organizacija. Ir vienas iš pagrindinių dalykų tai yra rekomendacijos, tai yra pirmam punkte, tai e, PPO e, sutarties 24 straipsnių interpretacija. Čia e, kalbame apie jautrius apdaromosios pramonės ir kitus sektorius ir mes norime apsaugoti tuos pažeidžiamus sektorius, kad jie nebūtų išstumti į pašalę. Kitas dalykas tai mm, įtraukiamas ir e, pagrindinės konvencijos e, tarptautinės darbo organizacijos e, pagrindinių darbo teisų ir principų deklaracija, tai juose minimos konvencijos. Iš šiame punkte mes kalbame apie ratifikavimą ir įgyveninimą šių minimo konvencijų. Čia turėtume griežtai imtis e, šio reikalo, būtent įtvirtintas šis konvencijas mūsų prekybos susitarimuose. Mes e, e, norime iškelti šitą klausimą taip pat kaip ir prieigos prie rinkos klausimą nagrinėjimą besivystančioms šalims. Trečiame punkte kalbama apie tai, kad komisija pasitikė per daug apie tarptautinius sutarties šalimis Aš nenorėčiau per daug kritikuoti komisijos, tačiau manau, kad e, dabar pasaulio prekyba yra tokia sudėtinga. Ir e, dabar e, Europas sudaro tiek daug dvišalių prekybos sustarimų, todėl būtų per daug paprasta tik tai remtis vien tik tai tarptautiniais prekybos sustarimais. Čia mes norime užtikrinti, kad mes turėtume Europoje pajėgumų priimti savo, asme, savo sprendimus ar e, valstybė, su kuria vykdoma priekyba e, tarp ES ir besivystančios šalies, e, laikosi tam tikrų standartų. Ketvirt, ketvirtas punktas. Čia mes kalbame apie bendrųjų lengvatų sistemą. Čia mes norime suteikti prieigą į ES rinką daug besivystančių šalių. Ir Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis kritikuoja, kad būdas, kaip įgyvenama šita sistema, yra nenuoseklus ir neobjektyvus. Turėtų būti tam tikri kriterijai, kaip jis būtų sprendžiami skundai arba pretenzijos kitų šalių. Ir ką reikėtų nuveikti, sprendžiant įvairias problemas. ir praėjusią savaitę buvo priimtas sprendimas nutraukti bendrojo lengvatų sistemos taikymą Šri Lankai ir Šri Lanka patikė pretenziją. Aš manau, kad tai yra teigiamas pavyzdys. Ne vienas nenori būti taip nubaustas, tai kad nebūtų taikoma, pavyzdžiui, šita sistema. Ir tai parodo, kad e, kitos šalis turi laikytis tam tikrų standartų, kad jos atitiktų mūsų taisyklės. E, poveikio e, vertinimas yra labai neblogas mechanizmas, tačiau jis naudojamas ne visada tinkamai. Mes turime Europos atžvilgių tenkinti savo poreikius ir savo reikmes. Uh, ir e, mes turime spręsti problemas tokiuose sektoriuose, kurie yra pažeidžiami arba e, kuriuose turėtų būti vykdoma sažininga prekyba. Jeigu uh, Pavyzdžiui, e, tam tikros e, pasaulinės prekybos e, nuostatos gali daryti žalą kokiai valstybė, tai mes turėtume reaguoti lankščiai tokiais atvejais. Toliau šeštame punkte kalbama apie būtinybę, kad pats verslas siektų aplinkosaugos standartų ir gerbtų žmogaus teisės. Uh, Tarptautinės institucijos, pavyzdžiui, e, Tarptautinė darbo organizacija ir kitos organizacijos nustačios yra tam tikrus standartus e, ir e, reiktų tais standartais remtis. Jie turėtų būti skatinami. ES politika turėtų juos skatinti, prekiaudamas trečiosiomis šalimis. Čia kalba aštuntam punkte. Tai, o, o devintam punkte kalba apie laikinant darbo jėgos judėjimą, šito judėjimo traukimo į prekybos susitarimus, kad jie atitiktų nacionalinius darbo standartus ir kolektyvinių sutarimų šalise partnerėse, nes e, kito atveju tai bus problema e, bendradarbiaujant ES su trečiosiomis šalimis. Ir aš e, devintame punkte būtent ir pabrėžiu, kad reikia to išvengti, kad turėtų būti nacionaliniai darbo standartai išlaikomi. Ir galutinėme E, punkte aš e, pabrėžiu, kad PPO e, turėtų persvarstyti prekybos politiką. Nes, žinoma, apie PPO tai mums gerai kaip ir Biblija, mes negalime teisti, keisti jos nuostatų, tačiau reikia peržiūrėti kai kuriuos dalykus. Yra e, daug klausimų, kuriuos mes galime aiškinti kitaip. Pavyzdžiui, e, subsidijus, arba kompensacinės priemonės e, e, apie eksportą kalbant. Ir ten e, tokiais atvejais nelabai kalbama apie žmogaus teisės ir apie darbo standartus. Todėl reikia e, PPO lygmenių atsižvelgti į tokias rytis. Aš e, tikiuosi, kad e, pakankamai išsamei pristačiau savo pranešimą ir aš e, norėčiau išgirsti kolegų nuomonę apie šį pranešimą ir kokius pakeitimus jūs pakeitumėte e, prieš galtinai priimant šią nuomonę. Ačiū. Dar aš norėčiau, kad ir dar kiti komitetai taip pasakytų, nes, pavyzdžiui, darbo į trade ir, ir ir NPL komitetai turėtų irgi kažką pasakyti. Um, Dėkuoju. Aš dirbu užimtumo direktorate. Europos komisija pritarė parlamento reiškiamam susirūpinimui. Yra labai svarbu, kad transporto politika būtų nuosekli, kad neprieštrautų kitoms politikoms ir atitiktų ES vertybės. Susitarimai, kuriuos turime, yra tie instrumentai, kurie gali uh, padėti kurti kokybiškesnės darbo vietas ES ir užsienyje. Pirmoji ir šeštoji dalys atsižvelgia į reiškiamą susirūpinimą. Mes pabrėžiame, kad prekybos politika turi būti labai svarbi ES įmonėms e, užimtumo didinimui. Reikėtų, kad būtų galima tinkamiau atsižvelgti į pasikeitimus, kurių neišvengsime Europos Sąjungoje. Mes deramės dėl kai kurių nuostatų, dėl laisvos prekybos sutarčių. Taip pat keliame prekybos ir tvarios plėtros klausimus. Čia Europos komisija laikosi plataus požiūrio ir stengiasi atsižvelgti visus prekybos klausimus klausimų susijusių laisvąją priekybą. Stengiamas išvelgti į tai, kokie mums tenka politiniai įsipareigojimai ir kokie įsipareigojimai susijęs su įvairiais mūsų partneriais. Laikantis šio požiūrio svarbu, kad būtų paremtas pagrindinių teisių įgyvendinimas, pavyzdžiui, kad būtų kūriamos kokybiškos darbo vietos. 2006 metais komisija ėmė, ėmė taikyti e, šį principą. Europos parlamentas šį požiūrį remia. Tai jau buvo pasakyta 2007 metų labai išsamioje rezoliucijoje. Kai kalbame apie kokybiškas darbo vietas, mes kalbame pirmiausia apie tinkamą socialinę apsaugą, socialinį dialogą ir taip pat lygybę tarp vyrų ir moterų. Taip pat e, yra numatyta visėlė standartų, kurie padeda laikytis e, reikiamų standartų, kuriuos yra numačiusi tarptautinė darbo organizacija. E, kad būtų galima užtikrinti minimumą teisių, taip pat svarbu neužmiršti socialinio teisingumo. Turim, mūsų įmonės taip pat turi likti konkurencingos. E, laisvosios prekybos susitarimai tu, gali turėti teigiamą poveikį tiek ES, tiek jos prekybos partneriams. Būtent dėl to, kai kalbame apie laisvosios prekybos sutartį, svarbu atsižvelgti į tris svarbiausius elementus. Pirmiausia, Labai svarbu, kad būtų efektyviai gyvendydami svarbiausiai standartai, kuriuos randame Tarptautinės darbo organizacijos pagrindų e, sutartyse. Taip pat svarbu užtikrinti kokybišką darbo vietų kūrimą. Mes taip pat įdėgėme platformą skirtą dialogų su socialiniais partneriais. Tos įvairios nuostatos yra susijusios su tam tikrais mechanizmais, kur pabrėžiamas pilietis visuomenės vaidmuo, vyriausybių dalyvavimas bei e, įsipareigojimų laikymasis. Europos komisija laikosi požiūrių, kuris nėra susijęs su sankcijų taikymu. Priešingai, mes tiesiog sakome, kad įvairūs suinteresuoti partneriai turi jausti atsakomybę ir įsipareigojimą dirbti taip, kad būtų galima užtikrinti tvarę plėtrą. Nes tvari plėtra yra įmanoma tik tada, jeigu vietos, vietose žmonės jaus, kad ta politika yra jiems skirta, kad tai yra jų politika. Laisvosios priekybos sustarimai taip pat turėtų padėti e, suvaidinti katalizatoriaus vaidmenį. Svarbu, kad pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai e, šiame procese vaidintų reikšmingą vaidmenį, kad būtų galima padidinti skaidrumą ir e, kad būtų galima atit... užtikrinti, kad jog nebus pažeistos jokios socialinės taisyklės. Europos komisija yra pateikusi savo atsakymus raštu į nuomonės e, projekto tam tikrus klausimus. Kolegos iš priekybos direktorato taip pat turi keletą pasabų, kuriomis norėtų pasidalinti. Dėkoju. Aš dirbu priekybos direktorate. Kadangi laikas ribotas, Mes pateikėme savo komentarus raštu. Tiesiog norėčiau čia pateikti keletą pavyzdžių, kodėl reikia detaliai nagrinėti šį siūlymą. Mes manome, kad socialinės nuostatos ir nuostatos su aplinkos sauga yra ypatingai svarbus dalykas. Prie jų dar svarbu padirbėti. Vienas dalykas, kurį norėtume pabrėžti, galėtų būti, pavyzdžiui, štai kas. E, reikėtų padaryti skirtumą tarp tam tikrų gairių, privalomų dokumentų, neprivalomų dokumentų, rekomendacijų. Institucijos atsakingos už prekybos politiką turėtų atlikti savo darbą taip, kad būtų primti reikiami sprendimai. Čia Europos parlamentas turėtų vaidinti esminį vaidmenį. Komisijos nuomonė laikyti tarptautinius susitarimus gairėmis būtų neteisinga. E, arba, pavyzdžiui, versti rekomendacinio pabudžio dokumentus teisiškai privalomais taip pat būtų neteisinga. Nes kai kurie iš tų dokumentų nebuvo sukurti tam, kad taptų privalomais dokumentais. Ir čia mes kalbame pirmiausia apie valstybių, ne apie privačių subjektų vaidmenį. Valstybėms tenka atsakomybė plėtoti kuo geresnę verslo praktiką ir taip pat joms tenka atsakomybė šioje srityje. Jos turi skatinti, kad suinteresuoti subjektai taikytų jau egzistuojančius e, dokumentus. Tęsiant toliau, reikėtų nepamiršti, kad penktojoje dalyje minimos nuostatos dėl tvarios plėtros irgi turėtų būti dar permastytos. Akivaizdu yra tai, kad parlamentas, taryba ir komisija turėtų patys įvertinti tvarios plėtros įvairius aspektus. tačiau nebūtinai tas pačiu atliktas vertinimas atitinka konsultantų reiškiamą nuomonę. Ketvirtoji dalis. Čia komisija gali pritarti tam, kas pasakyta, o būtent, kad svarbu turėti aiškius ir suprantamus standartus. Mes remiamės tuo principu, kad turėtų vykti trišalės dėrybos ir kad turėtų būti remiamasi egzistuojančiomis šios rytie taisyklėmis. Komisija yra akivaizdu, kad sudėtingom situacijom susikloščius ES politinės institucijos turėtų tarti lemiamą žodį vertinant atskirus atvejus. Nes čia nereikėtų vieno ar kito mechanizmo taikyti gridai automatiškai. Na, Labiau nedetalizuojant, norėtume pabrėžti, kad nuomonėje yra visai lė techninių ir, ir, ir teisinių elementų, dėl kurių dar reikėtų tartis. Pavyzdžiui, 24 paragrafas yra toks diskutuotinas paragrafas, nes ten yra kalbama dėl to, dėl ko apibrėžimai egzistuoja ES sutartyse, yra kalbama apie tarptautinius susitarimus ir panašius dalykus. Čia dar turėtų ekspertai padirbėti, turėtų vykti diskusijos. Komitetas norėjogi šiandien sulaukti pirmosios reakcijos į šios siūlymus. Mes e, pateikėme tą pirminę nuomonę, jeigu norėtumėte jos detaliau, mes, jas, mes būsime laimingi galėdami tai padaryti. Tiesiog norėtume pakviesti dar pagalvoti apie atskiras nuostatas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. balsavimas vyks penktą valandą, e, kai aš jau sakiau, regis buvo pareikštas prieštaravimas dėl to, bet nematau, kodėl turėtume vėlinti balsavimą. Tiesiog koordinatorius raginčiau šią problemą spręsti, kad galėtume balsuoti. Pone Hart, ar norėtumėt pasisakyti, pakomentuoti dėl to, ką sakė komisija? Dar regis vienas iš kolegų prašo žodžio. Prašom. I can't quite see. I need my... Nematau jūsų pakelkite ranką. Gal praneškite, kas jūs. Džo, Džo Higginsas iš e, Kuoja grupės frakcijos. Aš turiu tik kelias pastabas pateikti dėl e, pono Havardo pasiūlymo. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtų pagrindinis dalykas, kad e, žmogaus teisės ir socialiniai ir aplinkos standartai turėtų būti būtinai griežtai įtvirtinami e, tarptautinės prekybos lygmenių. Deja, yra įrodymų, kad civilinės pilietinės organizacijos ir profsąjungos ir kitos institucijos e, trečiosiuose šalyse negali atlikti savo veiklos ir žmogaus teisės ir socialinės socialinės apsaugos standartai, jų tiesiog yra nesilaikoma daugeliu atveju. Dabar dėl e, panahoito e, trečio punkto jo pasiūlymo. Čia kalba apie profesinės sąjungas ir e, aplinkosaugos ir žmogaus teisės, žmogaus teisės kad dėl e, jų turėtum būti tariamasi jau derantis dėl prekybinių ryšių. Aš žinoma pritarčiau tam, tačiau dėja yra požymių, kad komisija daugeliu atveju nekreipia dėmesio į šios aspektus, sudarydama tarptautinės prekybos sutarimus. Ir nuolat pasikartoja įvykiai, kad e, e, tokie dalykai, kad Europos parlamentai kalbėdami su trečių šalių e, gyventojais, prekybininkais, e, patiria, pavyzdžiui, kad Latino Amerikoje nesilaikoma nei žmogaus teisų nuostatų, nei kitų standartų. Ir ten yra nuolat pažeidžiamas žmogaus teisės, pažeidinėjimas bendrijų, bendruomenių, žmonių teisės pavyzdžiui, kad ir darant žalą aplinkai. Dėl penkto punkto čia kalba apie tokius dalykus, kurie susiję, pavyzdžiui, su Kolumbijos situacija. Buvo e, parengtas susitarimas šio klausimu. E, aš manau, kad neturėtų būti sudaromas toks ekonominis susitarimas, prekybos susitarimas su Kolumbija, tol, kol ten iki šiol žudomi profsąjungo atstovai. Ir šita korupcija Kolumbijoje ir valstybė apskritai nenagrinėja tų įvykių, kai nužudomi profesinių sąjungų atstovai arba žmogaus teisų gynėjai. Aš norėčiau trumpai atkreipti dėmesį į šeštą punktą, kur ponas Hovitas e, teisingai pasakė, kad e, prekybos sustarimai turėtų būti e, e, sudarinėjami atsižvelgiant į ekonominio nuosmukio aplinkybės. Ir kad būtų užkirstas kelias užimtumo lygio sumažėjimo Europos Sąjungoje. Čia kalbama apie konkurenciją ir apie pigios darbo jėgos antplūdį į ES arba darbo bei e, įmonių perkeliama į užsienį, kur yra pigesnė darbo vieta. Airijoje, pavyzdžiui, e, praėjusiais metais darbo neteko keli tūkstančiai darbuotojų. Ir, ir Lenkija e, taip pat prašė subsidijų iš, iš komisijos, kad iš Airijos e, perkeltą įmonę galėtų įsikurti Lenkijoje. Ir paskutinė mano pastaba yra susijusi su pana Hovito uh, e, nuoroda, kad uh, laikina darbo jėga turėtų būti įtraukiama į šių standartų taikymą, kad būtų kolektyviniai sustarimai e, sudaryti tokie, kur būtų gerimo žmogus teisės ir aplinkosaugos bei kiti standartai. Tačiau aš, žinoma, pritariu tam, tačiau aš norėčiau paklausti, kaip įmanoma įgyvendinti šį e, klausimą, kai per trejus metus Teisingumo teisme e, žemutinės seksualinės, pavyzdžiui, byloje arba kitose bylose teigiama. kad galima importuoti laikinąją darbo jėgą, kad jie gautų mažesnį atlyginimą ir gyventų blogesnėmis sąlygomis, socialinio, socialinė apsauga jų būtų blogesnė už vietos gyventojų. Gal panas Hofitas galėtų pakomentuoti šios faktus, kodėl Teisingumo teismas kaip tik sprendžia priešingai. Kaip teisingumo te, teismas į taip aiškina Europos bendrijos sutartis? Vadinasi, e, pono Hovito devintas punktas bus neįgyvendintas, o tai yra nepriimtina visiškai. Ačiū. Toliau. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Jau ponas Falovas. Aš norėčiau tik tai e, reaguoti į šitą jūsų pastabą dėl Kolumbijos, nes aš esu delegacijos, e, kurie socialistų frakcijoje e, bendradarbiauja su Kolumbija. Ir tai, kaip pasakė kolega prieš tai, yra neteisybė. Deja, visa informacija, kurią mes gauname apie Kolumbiją ir visos nuomonės kurios pateikiamos apie įvykius Kolumbijoje, yra tik tai įgaunamos e, iš kotos. Mes e, dėrėjomės kelias e, savaitės su Kolumbijos atstovais, su prezidentu, sutikome su viceprezidentu, su generaliniu prokuroru ir nevyriausybinio organizacijų atstovais bei profsąjungos atstovais. Aš pats e, esu iš profsąjungų judėjimo ir niekada nebejočiau tuo, ką pasako profsąjungos. Jo, o jos teigia tikrai teisingus dalykus. Ir e, visą tą informaciją apie profsąjungų atstovų žudimus Kolumbijoje yra neteisinga. Kolumbija žengia demokratėjimo keliu ir aš jau matau, kad jie pasiekia nemažą pažangą. Dabar ten taikomas yra naujas įstatymas, kur e, e profsąjungos saužudimas yra prilyginamas genocidui. Tai nėra e, profsąjungų e, atstovų žudimas, tai nėra nacionalinis sportas Kolumbijoje, kaip dažnai sakoma. Šitos jų nužudimai nėra susijęs su jų profesija. 1500 profsąjungų atstovų yra nuolat stebimi. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti, prieš priimant bet kokią nuomonę, iš pradžių patikrinti, kas yra tiesa ir kas yra tik tai gandai. E, ten Kolumbijoje teismai yra autonomiški, nepriklausomi. E, būtų labai gerai, jeigu mūsų teismai būtų tokie nepriklausomi kaip Kolumbijoje. Aš su daugybė abejonių vykau į Kolumbiją, o grįžau su žymiai mažiau abejonių. Ir esu tvirtai įstikinęs, kad nėra jokio pagrindo. E, kad mes galime sudaryti sutartį su, prekybos sutartį su Kolumbija su tie įvairių institucijų atstovai, su kuriais buvome susitikę, jie kalbėjo kaip skirtingų ideologijų atstovai. Jie e, nagrinėjo tokius klausimus, ką laimėtų darbdaviai ir ką laimėtų Kolumbija iš tokių sustarimų. Jeigu mes kalbame apie kokią nors valstybę, tai turėtume turėti daug daugiau informacijos apie tą valstybę. Nes dabar paradoksalu. Venezuela yra nekritikuojama. O Venezuela jau virto diktatūra. Hugo Čavesas ten įvedė tikrą diktatūrą. O tai apie tai niekad nekalbama. O Kolumbija kritikuojama. Aš su Džonu Monksu nesnei kalbėjau ir norėčiau kalbėti su kitais kolegomis. Ir nėra jokio pagrindo nuolat kritikuoti Kolumbijos nes situacija ten visai kitokia. E, ponas e, Žilas Hovitas gal norėtų e, reaguoti. Ačiū, ponė pirmininkė ir kolegos. Aš truputį esu nusivylęs, kad niekas nepatikė išsamių arba argumentuotų nuomonių dėl mano, dėl mano pranešimo. E, Deja, mano pranešimas nebuvo pateiktas laiku, galbūt tada būtumėt pateikę labiau argumentuotas nuomonės. Tačiau aš tikėjausi vis dėlto, kad pateiksite šiek tiek daugiau informacijos arba savo nuomonę pakrysite. Žinoma, aš norėčiau e, pakviesti e, kolegas, kad atsiųstumėte raštu man savo pastabas, mes galėsime aptarti jas tinkamu laiku prieš galutinį laikotarpį, kada turi būti pateikimi pakeitimai Ponas Marasikas iš, e, e, iš e, generalinio, prekybos generalinio direktorato. Jūs kalbėjote apie septintą punktą. Aš manau, kad yra pakankamai sunku Europoje pasiekti tam tikrų susitarimų. Septintame punkte aš manau, kad turėtų būti privalomi standartai taikomi. Mes turime griežtai persvarstyti šitą e, šitą punktą. Čia e, komisija nori tik tai paskatinti e, savanoriškų standartų laikytis. Ir aš norėčiau e, tik tai paprašyti, kad jūs dėl to atkreiptumėte dėmesį, kad tarp mano nuomonės ir jūsų yra didelis netitikimas. Ir aš esu nusivylęs jūsų nuomonė? Čia dabar kalbant apie e, komisijos kritiką, norėčiau pasakyti, kad e, aš iš esmės sutinku su e, komisijos atstovais. Čia dėl nacionalinių darbo standartų ir dėl kolektyvinių susitarimų yra nesutarimų ir pačioje Europos Sąjungoje. Uh, Ir aš ilgai tikėjausi, kad komisija rems tokią idėją, kad tie nacionaliniai standartai būtų suvienodinti. Kad mes bent jau ES ribose e, pasieksim bendrą sprendimą, o dėl Kolumbijos aš tik e, nusišypsau, nes e, aš neatsakinėsiu į kolegos iš delegacijos pastabas, nes aš padariau išvadą, e, kad e, šį klausimą, šitą labai svarbų klausimą mes neturėtume aptarinėti šiame kontekste. Nes e, dabar Tarptautinė darbo organizacija pateikė skundą dėl 2700 profesinių sąjungų atstovų nužudimo Kolumbijoje. Ir Kolumbijoje daug įstatymų neatitinka e, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos. Ten nevykdomi teisminiai tyrimai šių nužudimų. Ir e, jų taikomi darbo standartai tikrai netitinka mūsų pageidavimų sudarant prekybos sustarimus, laisvos prekybos sustarimus ir e, manau, kad socialinių teisų ten irgi nepaisoma ir kaip ten su profesinėmis sąjungomis elgiamasi tikrai netitinka mūsų įsivaizdavimo. E, žinoma, tai nėra tinkamiausia vieta diskutuoti dabar šiais klausimais. E, tačiau, bet kokia atveju, manyčiau, kad kolega turėtų sutikti, kad vis dėlto tvarumo klausimą aptariant mes Kolumbiją turėtų, turėtų iškelti, turėtume iškelti. Ačiū už Jūsų pastabas. Dabar mes e, periname e, dėl e, Europos pristaikom prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Čia buvo trys Lietuvos bylos įtrauktos į darbo tvarkę. Ir tik tai viena byla įtraukta į šį laišką šį raštą, tai būtent su statybos sektoriumi susijęs, susijusi byla. Taigi, ką mes darysime? Čia buvo susitarimas darbo, darbo grupėje ir dauguma e, pasirašė šį raštą, pritarė šiam raštui, tai išskyrus ketvirtą punktą. Taigi, aš perskaičiu e, šį raštą, pirmiausia, mes penktą punktą, e, jo pirmas pakeitimas, dėl jo balsuosime. Aš manau, kad koordinatoriai dėl to susitarė ir tokiu būdu mes ir dirbsime, nes tai yra prasmingiausia. Nes penktas e, punktas e, e, jisai kelia daugiausia susirūpinimą. Jeigu aš klystu, tai a, pataisykite mane, gal yra kitų punktų, dėl kurių jums kyla abejonių. Köszönöm, mindenki örül annak, hogyha hamarabb elmehetünk. Na, aš manau, kad kiekvienas. Nebuvo jungtas kalbėto mikrofonas, vertėjai labai atsiprašo. Na, a, mano situacija tikrai nepavydėtina, manyčiau, kad visi norėtume uh, išeiti iš šio posėdžio kuo anksčiau. Tiesiog tai yra principinis klausimas. Jeigu mes paskelbėm, kad balsavimas bus tam tikrą valandą, mes neturėtume tos valandos keisti, nes žmonės turi ir kitų įsipareigojimų. Kai kas, pavyzdžiui, galbūt ateis tik tai tada, kai buvo numatyta, jog vyks balsavimas. Aš noriu pareikšti savo prieštaravimą ir paprašyti, kad jis būtų įrašytas protokole. Aš manyčiau, kad turėtume laikytis nu, iš anksto nurodyto laiko, nes priešingų atveju mes susilpinsime pasitikėjimą demokratiniais procesais. Nesutinku su tuo, kad balsavimas vyktų anksčiau. Pone Greslė, pavyzdžiui, dalyvauja kitame renginyje už Europos parlamento ribų. Ji atvyks balsavimui, tačiau ji nebeturės galbūt galimybės dalyvauti, nes balsavimas vyks anksčiau. Norėčiau, kad mano šis pareiškimas būtų įtrauktas į posėdžio protokolą. Pirmininkė, taip, taip ir padarysim. Paprastai taip yra numatytas laikas, darbo tvarkis yra laikomasi, tačiau aš konsultavausi su kitais koordinatoriais ir dauguma jų pareiškė norą, kad balsavimas būtų pankstintas. Mes suprantamai trauksime jūsų prieštaravimą į protokolą. Tačiau aš prieš pusantros valandos paskelbiau, kad e, balsuosime anksčiau, niekas tuo met prieštaravimo nereiškia. Taigi visi turėjome laiko ir visapusės galimybės sukviesti kolegas. Aš žinau, kad e, yra e, kolegų, kurie dalyvauja kitų komitetų posėdžiuose ir aš manau, kad vis dėlto susiorganizuoti visada yra įmanoma. Nedaugelis, tiksliau niekas iš kolegų prieštaravimo nepareiškė, kai aš pasiūliau balsavimą pa, pankstinti ir aš norėčiau pasakyti, kad sprendimą priėmiau pasitarų su koordinatoriais, ne viena. Dar kartą. Norėčiau, kad būtų įtraukta į protokolą tai, kad aš pats esu koordinatorius ir niekas su manim nekalbėjo dėl šito. Pirmininkė, iš sekretoriato aš supratau štai ką, kad koordinatorių buvo klausiama. E, tačiau jeigu koordinatorių nebuvo, tai yra kitas klausimas. Nes sekretoriatas man patvirtino, kad visi buvo informuoti, o jūsgi sakote, kad jūs nežinojote, kad balsuosime anksčiau. Aš tai skelbiau kelis kartus čia iš pirmininkaujančiosios kėdės ir supratau, kad dauguma kolegų žinojo, kad anksčiau balsuosime. Administratoriai turėjo visapusės galimybės informuoti Europos parlamento narius ir sukviesti juos į balsavimą. Tiesiog buvo laiko pakankamai. Tiesiog matau, kad dar vienas kolega prašo žodžio ir norėčiau tą žodį jam suteikti. Ja. Eh, Dėkui za slovo. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė. Aš neprieštarauju, kad balsavimas vyktų dabar. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš taip pat esu koordinatorius, niekas ir su manim nesusisiekė ir nieks mano nuomonės neklausė. Tad aš esu pasirengęs paremti kolegos Odi prieštaravimą. Na, iš principo, aš manau, kad turėtume laikytis to laiko, kuris nurodytas darbo tvarkiai. Arba to laiko verta darbo tvarkiai nenurodyti, jeigu norite, kad žmonės ateitų. Tiesiog nenurodykit laiko, jeigu norite paskui tą laiką keisti. Pirmininkė. Sekretorijatas mane informavo, kad jūsų nebuvo. Aš man tikėjausi, kad jūsų administratoriai, frakcijų administratoriai jūs informuos. Jūs turėjote laiko, buvo pasantros valandos laiko. Aš nežinau, kokių problemų galėjo iškilti. Nes pranešimas buvo paskelbtas pakankamai anksti. Jeigu jūs pats būtumėt buvęs, jūs turėtumėt pasakyti koordinatoriams, kas ir kaip. Galbūt jūsų administratoriaus nebuvo, tai čia vėlgi yra kitas klausimas. Tiesiog pranešimas buvo padarytas laiku dėl panksinto balsavimo. Prašom, kolega. Na, taip. Taip jau nutinka, kai netinkamai suplanuojami dalykai. Pakaitinis narys buvo čia, aš atvykau šiek tiek vėliau, tačiau mano pakaitinio nario irgi niekas nuomonės nepaklausė. Aš nemanau, kad jeigu laikas būna paskelbtas, kad jį galima kaitalioti. Aš tiesiog galiu suprasti dabartinę padėtį, tačiau jeigu mūsų ketinimai yra atvykti į posėdį, mes turime įvertinti tai, jog kai kas gali ateiti, kiti ne. Pirmininkė. Na, ar yra dar kokių nors frakcijų atstovų, kurie norėtų pasisakyti? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, kas yra koordinatoriai, išklaidos kitų frakcijų. Jeigu daugiau tokių pasakymų nebėra, perėsim prie balsavimo. Niekas daugiau? Kitų koordinatorių išklausėme. Mes dabar galime pereiti prie balsavimo. Ar kas nors norėtų komentuoti dėl laiško, kuris buvo paminėtas. Darbo grupėje mes aptarim šį klausimą vienintelė dalis, kur dar lieka nesutarimų, yra penktoji. Aš manyčiau, kad turėtume pateikti penktąją dalį kaip pakeitimą ir balsuoti dėl viso laiško. Pone Moran, ar norėtumėt pakomentuoti? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš esu darbo grupės narė, nuolatos dalyvauju šios grupės darbe. Turėčiau pasakyti, kad penktoji dalis buvo pateikta paskui, po darbo posėdžio. Tad man kilo klausimas, kokiu būdu būtų galima tą penktąją dalį įterpti. Mes buvome susitarę dėl bendros laiško formuluotės. Ir dabar matau, kad įvyko dalykas, kurio nesuvokiu, o norėčiau suprasti. Nes šiaip iš esmės mes matome, kad yra teikiamas pakeitimas, keičiami procentai susijęs su atskirų priemonių finansavimu. Šią temą diskusijų nebuvo, kai vyko darbinis posėdis. Ar dar kas nors norėtų pateikti komentarų dėl to? Pone Harkin, prašau. Briefly, Labai trumpai. Pritariu su kalbėjusią kolegę. Mums nebuvo galimybių priimti sprendimų turint visą informaciją šiuo klausimu. Aš manau, kad jūs ir, ir aš turėtume balsuoti būdami pasirengę tai daryti. Pone Alsin, prašau. Aš taip pat, Linda, norėčiau pridurti štai ką. Aš manau, kad būtų naudinga, kad, tas, kad ta dalis būtų perskaityta, gal pirmininkė galėtų tai padaryti. Minutė, Mr. Serkis, what's your view? Es la misma cosa para mí. Sorry, Yo no tengo... it was below Sorry. everything uh, on the table. I... My mistake. Mr. Serkis, please. Ponas Serkas, prašau. Aš neturiu šio laiško ir nežinau, kas ten parašyta penktoji daly. The difficulty, I'm told, is that we won't have... Na, didžiausias sunkumas buvo susijęs su laiko limitais. Jeigu mes norime tarti žodį šiuo klausimu, mes šiandien turime balsuoti dėl to laiško. Aš galiu perskaityti tą naująją dalį, jeigu tai jums galėtų padėti. Aš suprantu, kad darbo grupė susitiko keletą kartų posėdžiui ir vienintelė dalis, dėl kurios nesutarima, buvo penktoji. Jeigu manote, kad tai gali pagelbėti, galiu perskaityti tą penktąją dalį. Buvo pasiūlyta ten nauja formuluotė po to, kai perskaitysiu, jeigu norėsite komentuoti, tai tuomet galime dėl to surenkti trumpas diskusijas, bet man buvo pasakyta, kad na, nebent balsuotume dabar, tai tuomet galėtume dar ką nors nuveikti, jeigu dabar nesusitarsim, nebeturėsim jokios įtakos. Perskaitysiu ir paskui galėsime trumpai padiskutuoti, jeigu norite, kad tai būtų. With the changes, regrets that the... Albanija apgailę stauja, kad taryba neprėmė komisijos siūlymo siekiant pagerinti finansavimą numatytų priemonių, e, iki 75 procentų jį padidinti ir paskatinti valstybės narės šiais krizės metais panaudoti visą potencialą tam, kad būtų galima pagerinti darbuotojų padėtį ir kad būtų galima pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją. Ar reikėtų perskaityti dar kartą? Pone Moha, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu mes tęsime toliau tai, ką dabar darome, tai vyksta štai kas mes darbo grupės atliktą darbą nuvertiname visiškai. Aš pritariu tai, kas, tam, ką sakė ponia Harkin. Darbo grupėje mūsų yra nedaug. Mes atstovaujame atskiroms politinėms partijoms. Mes esame labai rimtai nusiteikę dirbti. Labai atsakingai dirbame. Šis pakeitimas dieną išvydo paskutinę dieną, paskutiniu momentu. Ir aš manau, kad mes, mus bandoma pastatyti prieš faktą. Bandoma pateikti kažką priešingai, negu mes susitarėme darbo grupėje. Aš manau, kad tai yra didžiulė nepagarba tam darbui, kurį mes atlikome, tai atsakomybei, kurią jaučiame. Nes mes tikrai labai rimtai dirbame nagrinėdami Europos pristaikymų prie globalizacijos patarinių fondo klausimus. Ačiū. Sorry. Riaumen Reuters. Igen, most működik, jó. Ehhez szeretnék kapcsolódni, amit Elizabeth elmondott. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az utolsó pillanatban megjelenik a szövegben. Norėčiau pridurti šį vietą prie to, ką sakė Elizabeth. Tai nėra klausimas susijęs su kažkokios teksto dalies pasirodymu paskutinę minutę. Tiesiog tai yra sustarimas tarp tarybos, parlamento ir komisijos. Dabar mes prašome įterpti kažką, kas nedėra su tuo, kas buvo nuveikta anksčiau, pirmininkė. Trečiadienį buvo pateikta informacija, tačiau nieks nereiškia jokio e, prieštaravimo, sekretoriatas bent jau taip sakė. Ar galėčiau pasiūlyti štai ką? Aš suprantu, kad komisija turėjo sureaguoti, atsakyti. Ir pasikeitimai atsirado po komisijos atsakymo. Jeigu kolegoms netinka tai, tiesiog turėtume balsuoti dėl tos penktosios dalies. O paskui galėtume grįžti prie originalios penktosios dalies. Jeigu kolegos reiškia susirūpinimą dėl to, kad negavo informacijos, aš nežinau, kas atsitiko, nes sekretoriatas išplatino informaciją. Žinoma, darbo grupė dirbo labai rimtai ir aš galiu suprasti jūsų susirūpinimą. Darbo grupės atstovo reiškiamą susirūpinimą dėl tos dalies pasirodymo lyg iš niekur. Aš manyčiau, kad mes galėtume balsuoti dėl originalaus laiško, dėl originalios laiško versijos, o paskui tą penktą dalį pateikti kaip pakeitimą. Tai būtų viskas teisingai. Tiesiog turime dėl kažko susitarti. Ar galime apsispręsti, gal koordinatoriai galėtų sureaguoti, nes jūs esate tie žmonės, kurie turėtų padėti apsispręsti dabar. Aš manyčiau, kad dėl naujosios penktos dalies turėtume balsuoti pirmiausia, o paskui galėtume balsuoti dėl viso laiško. Pradėtume nuo pono Serkos, paskui ponas Orio, paskui Mariana Harkin. Pasisak... Kviečiu koordinatorius pasisakyti. Pero quiero, Visiškai pritariu. Tačiau norėčiau išsiaiškinti, ar naujasis tekstas buvo nusiųstas e-mailu ir ar frakcijai pakankamai buvo palikta laiko, kad pritartų arba atmestų tą tekstą. Reikia labai aiškiai viską suformuluoti. Wednesday. Iš esmės esu už ir balsuosime už. E, aš pasakysiu sekretariatui, kad tai bus išsiustas trečiadienį. Trečiadienį bus e, išsiustas šitas raštas, šitas laiškas e, darbo grupiai. Taigi ir mes tada galėsime balsuoti atskirai dėl atskirų dalių. jų tevékenységek hete. Šitas ginčas yra truputį juokingas, bet pastarę savaitę mes kalbėjome dėl konstitucinių reikalų. Ir dauguma parlamento narių buvo sutikę savo rinkėjais, buvo išvykę vykdyti savo parlamentinę veiklą, todėl negavo tinkamos informacijos ir laikų, todėl negalėjo padaryti savo darbą laikų ir tinkamai. Mrs. Moraiten. Ja, voorzitter, voorzitter ik ben nu, ik ben nu um, een, een tijdje geen... Eh, eh, Point of order. Uh, yes. Uh, meneer Omedoiten. Pone pirmininkė. Aš nesu pilnateisė narė šitoje, šitame komitete jau pakankamai ilgą laiką, tačiau netvarka čia iš tikrųjų neįtikėtina. Aš atėjau čia dėl kito darbo atvarkės punkto, tačiau e, man nebuvo patikta nei jokios informacijos, nei darbo atvarkės, kuri būtų tinkama. Todėl aš norėčiau pasinaudoti 172 straipsnių ir reikalauti, kad būtų atidėtas šis darbo atvarkės punktas. Mes tų privalome balsuoti dėl šio laiško šiandien. Jeigu mes nebalsuosime, tai užimtumo komitetas negalės išsiųsti jokio laiško ir negalės pateikti savo pozicijos šio laiško pavydalu. Ir koordinatoriai turėtų nuspręsti, ar mes turėtume dėl penkto punkto balsuoti ats, e, kaip atskiros dalies, ar mes dėl originalaus, dėl pirminio laiško turėtume balsuoti. Pone Ori, ar, e, nežinau, ar, kaip Jūs manote, ar čia teisingai, ar ne, tačiau mes balsuosime ir už punktą, ir už laišką. Pone Harkin. Aš e, sutinku su jūsų pasiūlymu, ponė pirmininkė. Ponas Ševranokas. Aš manau, kad mes turėtume balsuoti tik dėl laiško, kuris buvo pateiktas darbo grupiai. Pone Eurai. Aš manau, niekas nenori atidėti sprendimų dėl pagalbos, kai tos pagalbos iš tikrųjų reikia. O dabar dėl laiško be penkto e, punkto mes balsuosime už laišką. Jisai turi būti išbrauktas šitas penktas punktas, dėl jo galime balsuoti ir atskirai. Aš manau, kad e, daug žmonių e, yra susirūpinę dėl to penkto punkto, todėl jeigu mes tarsime su kitais e, koordinatoriais e, e, panas Sarkas, Sarkas kaip, kaip supratau, sutinka balsuoti. Todėl mes balsuosime dėl laiško, o po to papildomai dėl penkto punkto. E, šitas laiškas buvo jums atsiųstas su, visu, su visais punktais, jisai yra jūsų dėžutėse. Ir mes dabar, remiantis jūsų sprendimu, balsuosime tik dėl laiško. Tačiau ateityje sekretariatas man pasakė, kad jeigu kažkas yra išsiusta, Vadinasi, aš tikiu sekretariato. Ir nesvarbu, ar jūs turite šitą dokumentą ant, ant stalo ar ne. Trečiadienį jisai buvo išsiustas, šis laiškas jums. Ir e, aš nesusitaikiau su tokia situacija, kad, kad žmonės sako, kad kažko negavo, nors tai buvo išsiusta. Taigi mes balsuojame dėl laišką. Kas už? Anyone against? Kas prieš? Abstentions? Kas susilaikė? 39 uh, in favor. 39 už, vienas prieš ir nėra susilaikiusiųjų. Periname prie kito punkto. Tai yra Europos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas mes e, trumpai diskutavome dėl biudžeto klausimo ir dabar ponia Greslė, norėčiau suteikti žodį. E, ponios Greslės nėra, gal e, panas Ori? Aš nemanau, kad čia daug informacijos pateiksite. Aš, aš negalvojau, nemaniau, kad man reikės pateikti kokį nors pastabų dėl prieš balsavimą. Aš uh, žinojau, kad ponė Greslė negalės dalyvauti šiame balsavime. Jinai planavo e, atvykti tuo laiku, kuris nustatytas mūsų darbo atvarkėje. Todėl uh, truputį keista, kai mes dabar balsuosime apie jos. Bet turėsime balsuoti tikriausiai. Ji bandė uh, savo veiksmus koordinuoti su kolegomis. Aš tik uh, galiu tik tai pasiūlyti, kad balsuosime dėl to, ką mes aptarėme prieš kelias valandas su jie. Nes situacija neturėjo taip smarkiai pasikeisti per tą laiką. Ačiū. Aš tik norėčiau pakartoti nuo savo frakcijos Mes norime pusiausvyros, kad būtų ir kontroliuojama, ir griežtai kontroliuojama, kad būtų išvengta klaidų ir sukčiavimo atveju. Aš manau, kad ponė Kreslė lygiai to paties nori ir reikėtų, kad viskas būtų tinkamai susijęta su procesais. Mes manome, kad šitos pranešimo tikslas neturi būti kažkokia tai šalį arba situacija ar kažkokią agentūrą pabaksnuoti pirštu. Dėl to mes ir pateikėme kai kurios pakeitimus. Ir mes norėjome paskatinti tą darbą, kurį atlieka žmonės dirbdami vietoje, teikdami atsakymus į audito teismo paklausimus. Norėčiau pasikalbėti su ponė Greslė, ką ji galvoja apie mūsų pakeitimus. Mes buvome tiksliau jau susitikę, kalbėjomės, kai kuriuos pakeitimus paliksime, jie nieko naujo iš esmės į teisingumo, į um, audito teismą neįneša, norėčiau pasakyti, kad trečias yra panaikinamas pakeitimas. Tai tiek, ponė pirmininkė. Ar dar kas nors norėtų komentuoti? Aš suprantu, kad jūs prašote trečiąjį pakeitimą išbraukti, ponė Figūraido, irgi tokį siūlymą pareiškė ir kolegės regėsi nėra, jinai negalės pakomentuoti šio aspekto. Pereikim prie balsavimo, jeigu daugiau komentarų nebėra. Pirmiausia, balsuokime dėl Europos bendro biudžeto įvykdymo trečio skirsnio komisijos ir vykdomųjų agentūro. Kas už pirmą dalį? kas prieš susilaikė. Ar galime pasitikrinti elektroniniu būdu? Pradedam balsuoti. Jeigu kortelių neturite, tiesiog pasakykite, kad žinotume. Baigiame balsuoti. 16 už 20 prieš. 39, 16 už 23 prieš. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Tikrinamės elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. 15 už 25 prieš. Ketvirtasis pakeitimas. Susilaikė, regis primta. Balsuojame dėl viso dokumento. Pradedam balsuoti. Baigiame. Jeigu neturite kortelių, ar galėtumėt kolegos pasakyti, kas jų neturite? 35 kolegos balsavo už, vienas kolegas sulaikė, niekas nebalsavo prieš sveikiniu kolegė Broslė. Antrasis balsavimas yra dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerimo fondo 2008 metų finansinių, finansinių metų biudžetų vykdymo. Pirmasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Tikriname elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Trečiasis pakeitimas. Baigiame balsuoti. 19 ir 19. Toks santykis ugdu atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. Kompromis, pirmasis kompromisas kas už? Prieš. Teikiname elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. 26 kolegus balsavo už, 15 prieš, niekas nesusilaikė. 5, 6, 7 ir 8 atkrenta. Aštuntasis pagėdimas tikriau dabar kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antarasis kompromisinis pasiūlymas kas už, prieš, prieš susilaikė priimta. Devintasis, dešimtasis pakeitimai atkrenta, vienuoliktas. Kas už? Kas prieš? Tikriname elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Baigėme balsuoti. 20 ir 21. Tai balsavo kolegos at, atkrenta. 12. Dėl 12 nebalsuosime, nes tai yra tik lingvistinis pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 28 už, 13 prieš. Sveikiname dar kartą pranešėją. Pereiname prie kito balsavimo Europos profesinio mokymo plėtros centro 2000 finansinių metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Dėl vedimo tvarkos, kolegė nori pasisakyti. Man kiltų klausimas, o kurgi yra tie pakeitimai? Mes turim balsuoti dėl tokio teksto, e, kurių pakeitimų neturiu savo aplankai. E, aš gavau informacijos, kad jie buvo išdalinti. Aš savo aplankę neturiu dėja tų pakeitimų, sako ponė Omenroimdin. Na, gali būti, kad jūs jų neturite, bet jie yra jūsų aplankose. O dabar periname prie kito balsavimo. Kas už pirmąjį pakeitimą? Mes dabar balsuojame, sako pirmininkė. Jūs žinote, kad dabar yra balsavimas, bet jūs neatsakėte, sako ponė ponė Omenroitė. Jūs turite turėti tuos pakeitimus. Taigi jūs esate vienintelė, kuri negavo pakeitimų. Aš ne vienintelė, sako ponė Omenroitin. Čioje eilėje niekas iš kolegų jų neturi, to lingvist, dokumentų susijusių lingvistinę versiją. Dėl to, kad atėjote vėliau kol, e, prieš jums atvykstant buvo išdalinti šitie pakeitimai, kitaip tariant, prieš pusvalandį. Pirmasis pakeitimas. Pone Omenrautin gavo pagaliau pakeitimus. Na, šiaip reikėtų ateiti šiek tiek anksčiau ir juos gautumėte. Pirmasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 17 už 23 prieš. Atmesta. Antrasis pakeitimas kas už? Prieš. Atmesta. Pirmasis kompromisas tikriname elektroniniu būdu balsavimą dėl antrojo pakeitimo. Pradedam balsuoti. Pirmininkė, aš ką tik gavau klaidingą informaciją. Mes turime 20 už, 20, 20 balsų prieš, to būtų priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš Primta. Ketvirtasis pakeitimas atkrenta, trečiasis taip pat. Tikrin, balsuojame elektroniniu būdu dėl viso nuomonės projekto. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 40 už, vienas prieš, vienas kolega susilaikė, sveikiname. Pereiname prie kito balsavimo. 2008 finansiniai metai, Europos mokymo fondas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš. Tikriname elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. 25 ir 17 toks yra balsų santykis priimta. Pirmas, antras ir trečias pakeitimai atkrenta. Ketvirtasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antrasis kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. šeštas ir penktas pakeitimai atkrenta. Dabar dėl nuomonės projekto balsuome elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. 27 kolegos balsavo už, 13 prieš, vienas kolega susilaikė patvirtinta. Sveikiname. Ir galutinis balsavimas darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Turime atskirai balsavimą. Pradedame nuo Note the Court Findings iki In the Future. Kas už pirmąją dalį. Kas prieš. Susilaikė. Primta. Kas už antrąją dalį. Kas prieš tikriname elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 22 už, 19 prieš priimta. Antrasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Elektroniniu būdu pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 39 kolegos balsavo už, vienas prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją ir dėkojame už gerai atliktą sunkų darbą. Uh, the date of the next meeting is 4th.